Well, we have a long day ahead of us. Kolegos, pradėkime darbą, laukia ilga diena. Taigi pirmasis šiandienos darbo tvarkės punktas yra balsavimas dėl reglamento nustatančio bendrijos dviejų panaudojimo objektų technologijų eksporto kontrolės režimą. Mane informavo, kad vyko vakar išsamios diskusijos tarp atitinkamų susijusių asmenų. Ir dabar turime plataus masto susitarimą dėl pakeitimų. Taigi, atitinkamai norėčiau Jums dabar teikti balsavimui

35, 19, 20, 26 su 36 su žodiniu pakeitimu, 37, 32, 33, 38 su žodiniu pakeitimu, plus pirmasis žodinis pakeitimas. Taigi, balsuojame dėl visų šių pakeitimų kartu, o po to turėsime atskirai dar balsuoti dėl 10 ir 11 pakeitimų. 10 ir 11. ir po to galutinis balsavimas jau vyks. Ar toks buvo susitarimas? Ar taip buvo susitarta vakar? Tas pats būtų buvę netgi dėl, jeigu nebūtų vykę balsavimai. Taigi balsuojame dabar dėl viso paketo. Kas už? Ačiū, kas prieš? Susilaikę pritarta. Nežinau, ar reikščia tikrinti balsavimo rezultatus. Gerai, dabar e, balsuojame atskirai dėl dešimtojo pakeitimo, pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, Kas prieš? Patikrinsime. Taigi tikriname antrąją dešimtojo pakeitimo dalį. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Pabandykite kitą balsavimo aparatūrą. Visi jau balsavote? Puiku. Balsavimas baigtas. Priimta. 18 už, 15 prieš. Dabar balsuojame dėl 11 straipsnio. Kas už? Kas prieš? Tikrinsime. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Toks pats rezultatas. Pone pirmininkė, kortelės neturiu. Ar jūs už ar prieš balsavote? Už. Tuomet 19 iš viso balsavo už. Du yra prieš 19 už, 16 tada prieš, rezultatas gautinis nesikeičia. Dabar balsuosime dėl viso dokumento, prašau. Ar visi jau balsavote, balsavimas baigiamas. Patvirtinta su didelė balsų dauguma. Pone pirminkė, aš už balsuoju. 31. Ačiū. Sveikiname pranešėją. Dabar periname prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra Afganistanas, nauja Afganistano strategija. Pranešėjo kol kas ne, nėra. Bandysime pasitikslinti, kur jis. Bandysime su juo susisiekti.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 because of lack of soldiers, the war has been suspended for a time being. So we are. Na, kadangi trūksta karių, teko mūšį atidėti, tiesiog laukiame pranešėjų. All right now. Na kągi. Man atrodo, kad pranešėjas jau atvyko. Gal galėtumėte pristatyti savo pranešimą? Taip, ponė pirmininkė, aš esu pasirengęs. Ir pirmiausia pasakysiu, kad e, dabar vyks pirmosios diskusijos prieš rotacijos procesą. Ir aš bandysiu apibendrinti tą darbą, kurį atlikau per pastarąjį mėnesį. Bandysiu, bandydamas e, parengti nuoseklę naująją ES strategiją Afganistano klausimu. Ir pirmasis dalykas į kurį atkreipiau dėmesį tyrimų metu, yra tai, kad dabar Afganistane yra didžiulis atotrukis tarp dabartinės Afganistano socialinės ekonominės padėties ir tų išteklių, kurie patenka į valstybę ir buvo siunčiami į valstybę per pastaruosius devynerius metus. Taigi aš pirmiausia apsilankiau Afganistane ir bandžiau pasižiūrėti, kokį poveikį tarptautinė pagalba daro valstybei, ypatingai po 2001 metų. Dar vienas svarbus klausimas, svarbus politinis klausimas yra taikos procesas valstybėje. Kas, kasdien išgirstame vis naujų žinių apie tą procesą. Dar vienas svarbus klausimas, kuris susijęs su taikos procesu ir Europos kariškių buvimas ir Afgano, Afganistano karinių pajėgų, policijos pajėgų apmokymai, kurios vykdo ES kariškiai. Na ir dar viena labai didelė problema Europoje yra opiumo auginimas ir priekyba šią medžiagą, jos patekimas į kitas pasaulio valstybės. Ir jeigu yra viena priežastis, viena iš ki priežastis, kodėl europiečiai turi kovoti su terorizmu, yra pirmiausia tai, kad Afganistano heroinas 1,5 milijono narkomanų nuodija Europoje. Taigi mums tai yra labai aktuali problema ir reikia ieškoti tos problemos sprendimo. Pirmiausia, dėl tartutinės pagalbos. Aš bandžiau įvertinti Afganistano situaciją ir palyginti ją su tai, kas buvo prieš devynerius metus. Viskas keičiasi gan greitai. Matome, kad augimo mastai visose pasaulio, beveik visose pasaulio valstybėse gan smarkiai išaugo. Aš po daugelį valstybių keliavau ir, ir nustebau, kad reali pažanga socialinėje ekonominėje situacijoje yra jaučiama, matoma įvairiose Afrikos valstybėse, Azijos valstybėse. O Afganistane labai nustebau, kad absoliučiai nėra tokių ženklų. Yra šiek tiek pagerėjusi situacija, švietimo sistema, šiek tiek infrastruktūra yra pagerėjusi, tačiau labai nustebau, kad svarbiausi rodikliai, pavyzdžiui, vaikų mirtingumas, motinų mirtingumas, gyvenimo trukmė ir, tarkim, skurdo mastai valstybėje per pastaruosius devynerius metus. Situacija tik smarkiai pablogėjo, visi rodikliai pablogėjo. Gyvenimo trukmė sumažėjo ketveriais metais, motinų mirtingumas Afganistane nužudo daugiau nei karas. 25 tūkstančiai moterų miršta kasmet dėl to, kad negauna bazinių sveikatos priežiūros paslaugų gimdymo metu. Na, o dėl karo žūva tik, jeigu galima tai būtų pasakyti, 2000 žmonių per metus. Taip pat yra skurdas didžiulis ir dvigubai padaugėjo žmonių gyvenančių už skurdo ribos Afganistane. Taip pat Afganistano vyriausybė paskaičiavo, kad su mažiau nei 600 tūkstančių eurų per metus skurdo situaciją būtų galima pagerinti. Na ir tartautinės pagalbos, tarptautinė pagalba ypatingai yra aktuali. Ir to, tos pagalbos poveikis, ypatingai vertinant amerikiečių pagalbą, 5 milijardus dolerių jie skyrė per metus Afganistanui. Uh, kaip civilinę pagalbą. Europa oficialiai teigė, teikė 1 milijo, milijardą eurų. Tai yra ir ES lėšos, ir atskirų valstybių narių lėšos. Dabar Japonija kitos irgi skiria pagalbą, taigi į valstybę patenka daug pagalbos lėšų. 70-80 procentų BVP viso yra iš tarptautinės pagalbos, tai yra didžiulė milžiniška suma. Uh, O tai, kad poveikis yra toks mažas, yra pirmas man labai neramus dalykas, rodantis, kad reikia pakoreguoti Europinę strategiją. Kodėl poveikis yra toks mažas, kodėl 80 procentų tarptautinės pagalbos, kuri oficialiai skiriama Afganistanui, nepasiekia Afganistano žmonių, kodėl tokios didžiulės sumos nusėda Afganistano vyriausybės korupcijos tinkluose ir kitur ir kaip yra švaistomi tartautinės pagalbos pinigai. Na, kai pradėjau renkti pranešimą, ta tema nebuvo tokia aktuali, bet kelia, per pastarąsias kelias savaitės šis klausimas tapo labai svarbus ir Amerikos kongresas praeitą savaitę užšaldė 5 milijardų dolerių pagalbą Afganistanui, kol kongresas nesuvoks geriau, kaip yra panaudojamos tos skiriamos lėšos. Amerikiečiai įsteigė Afganistano atkūrimo bendrai inspektoratą, inspekciją tokią, kur bandoma išsiaiškinti, kaip yra tos lėšos panaudojamos. Na ir Kabulo konferencijoje irgi bus sprendžiama šis klausimas. Afganistano vyriausybė tokį prašymą pateikė, ir tai yra pagristas prašymas. Uh, norint padidinti pagalbos tiekimą per vyriausybę, o ne per tarptautinės organizacijas, tam, kad lėšos patektų žmonėms. Na ir aš pranešime teikiu keletą pasiūlymų. Pirmiausia, su, suprasti, kaip, kaip skiriama ta pagalba. Tiesiog sunku yra suvokti, kaip Europos mokesčių mokėtų lėšos yra panaudojamos, išleidžiamos Afganistane. Uh, nes yra daug nesusipratimų ir samišio. ES valstybės narės neturi išsamių duomenų, kurių pagalba galėtų suprasti, kaip yra leidžiamos tos lėšos. Dabar ES struktūra yra šiek tiek geresnė, nes duomenys gauna ir tuos duomenys gavau ir aš, tačiau bendrai situaciją suprasti yra labai sudėtinga nes nėra įvertintas ES pagalbos poveikis Afganistanui. Ir labai sunku suprasti ir išsiaiškinti, kaip būtų galima pagerinti pagalbos tiekimą šiai valstybei, nes jeigu norime išspręsti, na, ne visas Afganistano problemas viso amžiaus prireiks, bet bent jau pagerinti iki padaraus lygio situaciją, šiek tiek ją sureguliuoti, normalizuoti valstybės padėtį, tam, kad Afganistanas gyventų kitų neturtingų valstybių standartais, nes dabar jis mažiau, žemes, žemesnėme lygmenyje yra. Reikia pirmiausia pabandyti išsiaiškinti, kokius instrumentus turime, uh, Ir, aišku, pirmiausia, tai yra pagalbos priemonė Afganistanui. Ar aš tikiuosi, kad jūs irgi man padėsite pagerinti pranešimą, teikdami pasiūlymus. Dabar dėl taikos proceso. Aš irgi pateikiu pasiūlymą visiš, visapusiškai pritarti taikos procesui, nes tai yra vienintelė alternatyva karui Afganistane. Karas Afganistane sulėtėjęs yra Ir na, perspektyva laimėti kažkuriai pusiai yra neįmanoma. Niekas tame konflikte nelaimės. Talibanas nieko met nelaimės, nes tarptautinės pajėgos ten gali būti dislokuotos dar labai ilgai. Dabar tarptautinės pajėgos irgi nieko met to karo nelaimės, nes nėra įmanoma kovoti tipinį asimetrinį karą toje valstybėje. Ir tai yra ta nuomonė, kuri pirmiausia yra kariškių nuomonė. Aš kalbėjausi su aukštais pareigūnais, generolo, generolo Makristaro personalu ir jie puikiai suvokia, kad jie turi paremti taikos procesą, kad turi gauti žmonių pritarimą. Na, o taikos procesas reiškia, kad reikalinga naujoji vyriausybė, nacionalinės vienybės vyriausybė, kuri įmanoma dėrybų keliu tarp Karzajos vyriausybės ir Talibano. Dabar iš Europos perspektyvos aš akcentuoju tai, kad čia yra trys bazinės sąlygos, kurių laikantis mes galime paremti šitiekos procesą. Pirmiausia, Al-Qaidos išnaikinimas valstybėje. Dabar kitas dalykas - žmogaus teisų laikymasis ir Afgan Afganistano vyriausybės Afganistano konstitucijos ir sukūrimas ir kitas dalykas dar yra aguonų kultivavimo eliminavimas. Tai irgi yra viena didžiausių žalų, kurias atneša Afganistanas tarptautiniai bendruomenė. Taigi, mano manimu, mes turime visapusiškai paremti taikos procesą ir vyriausybėjai palikti sprendimo teisę apsispręsti dėl partnerių, dėl tarpininkų, tam, kad na, visos šalis galiausiai būtų patenkintos. O kitos pozicijos dėl kišimosi į šalies autonomiją, mes neturėtumėme kartoti praeities klaidų, negalime apsimesti, kad toje valstybėje mes galime diktuoti sąlygas ir diktuoti vietos politikos e, tendencijas. Dabar dėl policijos pajėgų apmokymų. Aš išsiaiškinau, kad situacija yra labai prasta nes e, švaistomos lėšos vėl. Ypatingai dėl to, kad milžiniškos sumos yra numatytos policijos pajėgų apmokymui ir tos lėšos nebuvo panaudotas. Niekas vyriausybėje, JAV vyriausybėje nesuvokė, kaip 6 milijardų dolerių suma Nu, nusėdo kažkur ten tose policijos pajėgose ir dabar jau kongrese vyksta tyrimas, kur tos lėšos pasiklydo. Na ir čia pagrindinė problema čia, kad yra dvi pozicijos. Amerikiečių pozicija, jie apmoka policijos pajėgas per rangovus, privačius rangovus. Dalis tų rangovų turi labai prastas reputacijas, tai yra bendrovės, tokios kaip Blackwater kompanija arba Dinkorp. Tai yra milžiniškos saugumo kompanijos, bendrovės, kurių reputacija yra nepaprastai prasta Irake ir Afganistane. Ir dauguma problemų ir sukuria tai, kaip, na, jie labai prastai atlieka darbą, jie labai prastai moko Afganistano policijos pajėgas. Na ir kita pozicija yra europietiškas požiūris - nusiųsti misijas. Mes turime EUPOL misiją Afganistane ir uh, nedidelės nacionalinės misijas Afganistane ir tuomet yra apmokomi nedideli Afganistano policijos e, padaliniai. Na ir mano siūlymas pranešime yra, ir dar yra aišku, NATO mokymo misija, kuri mano manimu yra pavyzdinė struktūra, geriausia struktūra, pagal kurią būtų galima mokyti vietos policininkus ir tai turėtų būti centras, centrinis elementas kaip ateitie reiktų mokyti, apmokyti policininkus. 90 procentų, 90 procentų Afganistano policininkų yra beraščiai. O apskritai beraštingumo lygis yra 70 procentų šalyje. Tai reiškia, kad na, policininkai yra absoliučiai masiškai beraščiai yra. 20 procentų yra narkomanai, 30 procentų dinksta po vienerių metų mokymų. Jie kažkur dinksta tiesiog. Pasitraukia. Taigi reikia iš principo keisti situaciją. Reikia sustiprinti ES veiksmus, juos integruoti į NATO misiją. Aš siūlau būtent EUPOLą integruoti į NATO misiją ir visus kitus nacionalinės misijas integruoti į NATO misiją tam, kad būtų nuosekli mokymo programa. Ir per 2, 3, 4 metus būtų įmanoma uh, užsienio pajėgoms jau palikti tą šalį ir palikti pačiem, patiems afganistaniečiams bent jau e, šiokį, šiokią tokią galimybę patiems susitikrinti saugumą per apmokytas policijos pajėgas. Dabar dėl opiumo ir aguonų auginimo, kaip jau sakiau, tai yra labai svarbi, aktuali europiečiams problema ir mano manimu mes turėtumėme susitarti su Rusija ir Tai yra antroji heroino rinka, heroino atvykstančio iš Afganistano rinka. Pirmiausia, aišku, Europa 1,5 milijono, milijono, po to Rusija 2 milijonai narkomanų. Na, rusai yra labai sunerime tais procesais ir jie puikiai suvokia, kad jų problemos šaltinis slypi Afganistane ir narkomanijos mastai išaugo keturis kartus Rusijoje per pastaruosius metus. Ir susitarimas tarp ES ir Rusija, Rusijos vyksta. Na, ir amerikiečių rinka jau būtų trečioji heroino rinka, bet ten heroinas patenka iš kitų šaltinių, ne iš Afganistano iš, iš Afganistano tik iš dalies. Taigi labai svarbu išspręsti tą agonų ir opimo auginimo problemą. Ir aš pats dirbu jungtinėse tautose, buvau sekretorius ir žinau tą problemą, žinau, kaip ją būtų galima spręsti. Problema sprendžiama visame pasaulyje. Problema pirmiausia yra ta, kad žmonėms trūksta informacijos. Žmonės nesuvokia, kad aguonų ir opimo kultivacija anksčiau vyko Azijoje. Ir dabar jau yra išnaikinta ta problema visur Azijoje išskyrus, išskyrus Afganistaną. Buvo problema išspręsta Turkijoje, Pakistane. Ir ta problema taip pat buvo išspręsta Laose, Vietname, Tailande. Taigi dabar faktiškai problema yra sukoncentruota tik į Afganistaną. Tai yra pagrindinis opimo tiekėjas pasaulyje. Per penkerius metus investuojant 100 milijonų, 5 milijonus eurų būtų įmanoma išspręsti šią problemą. Aš detalės galėsiu pateikti diskusijų metu, nes suprantu, kad įsivaizduoju, kad kolegos klaus manęs apie tai. Ir esu įsitikinęs, kad jeigu strategijoje apie tai bus kalbama ir jeigu strategija bus patvirtinta, tuomet bus e, įmanoma išvengti, išvelgti šviesą tunelio gale. Ačiū. But, um... E, Labai ačiū. Kaip paminite tokias valstybės kaip Tailandas ir panašiai, kurios sėkmingai susidarojo su opinimo auginimu, tai e, visi, aišku, suprantame, kad veikė institucijos, veikė tarnybos, kurias reikėjo sutvirtinti, paremti, kad jos galėtų sėkmingiau kovoti. Afganistane tą irgi reikia sukurti. Mano nuomonė, kad ir ką mes bedarytume, didindami paramą, stiprindami efektyvumą ir panašiai, ši problema išliks. Nikol Kil Nilsen dabar norėjo pasisakyti, nes ji turi kažkur išeiti. Prašyčiau jūsų sutikti su tokiu ponios prašymu. Kiti. Ačiū, dėkui, kad suteikėt man žodį. Atsiprašau, kad turiu išeiti, nes reikia balsuoti kitojame komitete. Tačiau aš norėjau pasakyti e, tą patį, ką ką tik kolega sakė, e, nušviesdama situaciją Afganistane ir tarptautinių pajėgų buvimą ten, kuris yra vertinamas nepalangiai. Aš turiu pasakyti, kad jūsų pristatymas buvo labai sąžiningas ir mūsų dalyvavimas Afganistane, mūsų finansinė parama, e, E, mūsų strategijos pasiekmes įvedė mus į tam, tikrą, tam tikrus spastus, prezidento Bušo sukurtus spastus. Aš norėčiau pasakyti, kad mes keliame klausimą, ką daryti, kad būtų galima kuo greičiau iš ten išeiti, nes tokia yra tarptautinės visuomenės nuomonė. Uh, Visi piliečiai su, nori, kad mūsų kariai grįžtų į Europą ir Junktinės Amerikos valstijas. Ką daryti, kad iš tų spastų galima ištrūkti būtų kuo greičiau? E, be NATO galbūt paramos, e, ką daryti, ar palikti Afganistaną, ar leisti jiems patiems viską tvarkyti. Visi tie klausimai mums iškyla. E, su ką daryti, žinomegi ši investicija yra labai didelė, prarandame be galo daug žmonių, per daug žmonių prarandame tiek Afganistano pusėje, tiek mūsų kariškių pusėje ir tai neduoda jokios naudos. Manau, kad tai yra klausimai, kuriuos iki šiol visi kelia. Aš manau, kad reikėtų pasitraukti iš Afganistano ir atiduoti e, kontrolę talibanui. E, ar taip būtų galima daryti, taip neišeitų. Uh, Afganis, amerikiečiai e, pademonstravo pasitikėjimą prezidentu Karzajumi, tačiau mes dabar jau pamatėme, kad jis nėra žmogus, kuris gali būti patikimas, jis turi savo silpnybių, jis yra įsivėlęs į korupciją, e, afganistaniečiai Karzajų traktuoja kaip išdaviką, kaip žmogų, kuris negerbė savo žmonių ir neįsprendžia tikrųjų problemų. Afganistaniečiai sako, kad jiems reikia tarptautinių pajėgų dalyvavimo. E, tai e, leistų užtikrinti, kad Karzajus per daug nuolaidų nedarytų talibanui. Ką reikėtų daryti, kad išvengtume, kad Karzajus per daug nenusileistų talibanui? E, koks Pakistano vaidmuo tame konflikte? Negalime palikti visko vienam karzajui. Iškyla du nauji prieštaravimai dėl mažumų, karzajus ir paštūnai. E, čia jis buvo e, visiškai kitų apleistas, dirbant su, e, ka, sprendžiant uzbekų, tadžikų klausimus. Turime kalbėti apie pagarbą mažumoms. Taigi situacija yra labai sudėtinga šiuo metu. Jau vieną kartą esu sakiusi, kad vienas iš svarbiausių ES rūpimų klausimų yra e, padėti žmonėms, kurie yra svarbus Afganistane, tarp jų ir pačiam Karzajui. Mes turime remti ponę Surobi, kuri vadovauja Baramjan regionui. Aš ją pati asmeniškai pažįstu, esu su ja susitikusi, žinau, kad tai yra puikia moteris dirbanti uh, E, labai daug gerų darbų savo regione, jie gerbė gyventojai. Mes nepakankamai investuojame į tas provincijas. Mes turėtume parodyti, kad e, reikalai gali pajudėti į priekį, e, jeigu mes pristabdytume karą su Talibanu. Aš mm, nuolat teigiu, kad reikia remti provincijų vadovus, kaip mano minėtaja ponė. Tai duotų labai aiškių žings, e, pasiekmių ir tai patenkintų afganistaniečių lūkesčius. Bet to būtų galima rasti kitų e, veik, pragyvenimo šaltinių, ne tik opijumo auginimą e, buvo iškelta idėja dėl vienokios ar kitokios strategijos. Aš savęs e, nelaikau karinė strategija. Aš greičiau pasisakau už civilės, konstruktyves strategijas. Noriu padėkoti kolegai už tai, kad jis į pranešimą įtraukė moterų klausimą, kurį aš siūliau, nes būtų sunku įsivaizduoti, kad mes išeitume iš Afganistano ir paliktume moteris talibanui, su tuo negalėtume nieko mes susitaikyti. Tai yra fundamentalus ES e, siekis, taip negali atsitikti. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad moteris nebūtų paliktos vienos. Turime pasirinkti deramai ir esame pasirengę tai konferencijai, kuri netrukus įvyks e, Kabule. 600 e, milijonų eurų E, paramos iš ES yra suteikta Karzajui, kad jis toliau sėkmingiau kovotų su korupcija. Tačiau e, mes taip pat turime reikalauti, kad jis daugiau dirbtų žmogaus teisų ir moterų teisų srityje. Ir e, negalima to pamiršti vardan kovos su talibanu ar kitų karinių veiksmų. Džiaugiuosi, kad jūs visą tai rašti ir dėkoju, kad jūsų pranešimas yra toks uh, E, geras mus tenkinantis ir pozityvus. Aš manau, kad tai leis, e, kad, kad jūs taip pat pripažinote mūsų pralaimėjimus. Ačiū. Prašyčiau pranešėjų tikslingiau kalbėti, labiau koncentruotai. Dabar paprašyti pono Priedos, kuris pakeičia kasulidės. E, jis yra šešėlinis EPP pranešėjas. Mulțumesc, domnule președinte, într-adevăr um, voi interveni. Um, Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Aš kalbėsiu pono Kasolydės vardu ir, kaip jūs minėjote, šiandien posėdėje negali dalyvauti, nes yra misijoje. Norėčiau padėkoti Pino Arlakį už puikų pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti jam už tokią išsame prezentaciją, kurią ką tik tai išgirdome. Pateiksiu keletą komentarų dėl šio pranešimo. Aišku, turėsime galimybių artimiausių laikų pateikti pakeitimų pasiūlymus. Ir man atrodo, to e, laiko pakaks, nes terminas yra numatytas 7 e, rugsėjo. Tačiau norėčiau pakomentuoti visų pirma pranešimo pavadinimą. Man atrodo, reikėtų išsaugoti e, pradinį šio pranešimo pavadinimą naujoji ES strategija Afganistanui, taigi trūksta ES pavadime, pavadinime. Aš laikausi nuomonės, kad taip pat kyla klausimų dėl būtent ES termino. Jis turėtų e, būti įtrauktas į pavadinimą. Ir dėl tos priežasties manau, kad e, reikėtų aiškiai pavadinime, e, pavadinime paminėti ES. Antras dalykas. Norėčiau pateikti dar vieną komentarą. Dėl šio pranešimo pradžios. Ten yra kalbama apie e, tarybos strategiją kuri e, nepakankamai akcentuojama likusiame e, pranešimo tekste. Daroma tik tai nuoroda viename sakinyje, tad man atrodo, kad turi būti daromos ir papildomos nuorodos į tą tarybos strategiją. Dėl tos priežasties norėčiau e, paminėti Kabilt, kuris 2009 m. lapkričio mėnesį dalyvavo posėdį komitete, komitete. Tad manau, kad tai turėtų taip pat būti atspindėta šiame pranešime. Tarybos e, planas Afganistanui galbūt yra netgi daug e, svarbesnis e, dalykas. Ir todėl turėtų būti akcentuojamas šiame pranešime. Dar vienas dalykas. Situacija Afganistane turėtų būti vertinama su situacija, kai šalį valdė talibanas. 56-7 dalyje yra rašoma, kad talibanas sugebėjo uždrausti opimo gamybą. Tačiau man atrodo, kad tokie pareiškimai yra pernelyg bendro pobūdžio. O toliau 59 e, dalyje taip pat kalbama apie opiumą yra, mano manimu, skirti, skirtos dabar e, dvi dalis - Bušo administracijai ir opimui. Tačiau nežinau, ar tai verta dalyti, nes Bušo administracija jau priklauso istorijai. Dėl tos priežasties man atrodo, kad pernelyg daug skiriama dėmesio Bušo administracijai. E, šiame pranešime galbūt daugiau dėmesio reikėtų skirti dabarčiai, ar ir ateičiai, vietoj to, kad e, čia kritikuotume e, Bušo administraciją, nes vis dėlto šis pranešimas yra skirtas ES e, strategijai Afganistanui. Toliau pranešėjai norėčiau užduoti klausimą. 12 ir 13 dalis. Iš kur jūs paėmėte visą šią informaciją? Ar jūs esate įstikinęs dėl savo informacijos šaltinių? Ten rašote, kad e, penkių dienų e, karo išlaidų užtektų, kad būtų eliminuotas kurdas Afganistane. Taip pat, kad e, vienos savaitės karo išlaidos galėtų būti panaudotos pastatyti šešiems tūkstančiams mokyklų. Tad norėčiau sužinoti, iš kur jūs gavote tokią informaciją. Jūs greičiausiai žinote, kad problema yra daug platesnė nei šiaip lėšų perskirstimas, lėšų, kurios skiriamos karui. Taigi nelabai suprantu, kaip jūs e, galite daryti išvadą, e, š, e, tokias išvadas šiuose dviejose dalyse. Dar vienas dalykas. Aš laikausi nuomonės, kad iš tiesų pranešimas turi būti subalansuotas. Jame turėtų būti daroma nuorada į ES strategiją. Taigi, kyla klausimas, kokia yra ta mūsų strategija Afganistane. Panas Nausar. Ačiū pirmininkė. Mano nuomonė, ponio Arlakį pranešimas parodė, kad jis iš tiesų yra patyręs pranešėjas ir jis atvirai e, žvelgia visus mūsų pasiūlymus ir juos įtraukia į pranešimą. Iš principo pasirinkta kryptis rengiant šį pranešimą yra sveikintina. Mes numatome keturis pagrindinius tikslus, tai yra tarptautinė parama, e, policijos apmokymas, e, kova su opijaus e, gamyba bei saugos užtikrin, saugumo užtikrinimas šalyje. Dabar dėl tarptautinės paramos. Mano manimu, mums yra labai svarbu atsižvelgti į tai, kad tarptautinė parama yra didžiulė, tačiau rezultatų nėra. Situacija e, tokiuose srityse kaip vaikų mirtingumas, e, moterų mirtingumas iš tiesų labai prasta. Ir dėl tos priežasties šiame pranešime turėtų būti akcentuojama tai, kad tarptautinė parama e, rezultatų gerų praktiškai nedavė. Dėl tos priežasties džiaugiuosi tuo, kas yra rašoma 12-13 dalyje. Ten, kur rašoma, kiek pinigų buvo išvaistyta ir kaip būtų buvę geriau juos panaudoti kitiems tikslams. Dabar dėl taikos proceso. Labai svarbu paminėti tai, kad e, pats esminis dalykas buvo pasiektas. Tai yra Al-Qaidos veikla yra nutraukta šalyje. Tai buvo mūsų pagrindinis tikslas. Dabar mes turime užtikrinti, kad e, Afganų konstitucija būtų įtvirtintos e, žmogaus teisės ir taip pat, kad opimas nebūtų gaminamas ateityje. Dabar dėl policijos apmokymų. Mes pranešime turime aiškiai nurodyti, kad tikslai nėra pasiekti ir dėl tos priežasties reikia pateikti e, skaičius pranešime. Pavyzdžiui, daugelį metų e, nebuvo e, pasiekti EUPOL tikslai ir mano manimu Euro, valstybės narės iš tiesų nesugebėjo pasiekti teigiamų tikslų įgyvendinant EUPOL misiją. Vystimosi komitete buvo pasakyta, kad iš tiesų reikėtų atskirti karinę ir civilinę pagalbą ir kai bus išvesti e, sąjungininkų kariai iš Afganistano, vis dar reikės teikti tą civilinę pagalbą, kuri buvo teikiama iki 2001 metų ir netgi po 2014 metų reikės tos civilinės pagalbos. Visos e, humanitarnės organizacijos, su kuriomis aš bendravau, jos pareiškia, kad dėl įvairių priežasčių, e, pavyzdžiui, ir dėl saugumo situacijos Afganistane reikėtų atskirti civilinę ir karinę pagalbą. Toliau dar vienas aspektas yra kova su korupcija. Reikia atsižvelgti tai, kad jeigu norime, kad Afganistanas būtų nepriklausomas, tada tam tikrą mūsų paramos dalį turime skirti tiesiogiai afganams, tačiau tuo pat metu sukuriant e, tam tikras e, kontrolės priemonės kovoja, kovoti su korupcija. Tokie kontrolės mechanizmai turi būti labai efektyvūs. Dar dėl taikos proceso. Mes e, sutarėme, kad reikia integruoti Talibaną į visą šį procesą, tačiau reikėtų numatyti tam tikrus niuansus nes e, talibanas, talibaną sudaro įvairūs judėjimai, taip pat ir pilietinės visuomenės nariai, kurie neturi kitų galimybių tik bendradarbiauti su talibanu savo regionuose. Mano paskutinis pastebėjimas bus susijęs su policijos misija. Iš tiesų, man kyla labai daug abejonių dėl e, to, kad ta policijos misija, EUPOL misija, turėtų būti integruota į NATO e, misijas. Man atrodo, kad reikėtų atskirti NATO ir ES įgyvendinamas e, misijas. Dabar dėl regioninių aspektų. Man atrodo, kad į visą šį procesą reikėtų aktyviau įtraukti Rusiją, taip pat ir e, su Afganistanu besiribojančias šalis, pavyzdžiui, Iraną. Iš principo, manau, kad e, buvo pasirinkta tinkama politinė kryptis šiame pranešime ir norėčiau padėkoti pranešėjui. Ačiū. Dabar e, žodis yra suteikiamas šešėliniui pranešėjui ponui Meijer. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Arlakiui. Mūsų frakcija labai vertina pono Arlakio poziciją. Prezidentas Bušas mus įtraukė į Afganistano labirintą ir dabar mums sunku iš jo išeiti. Prieš vienerius metus Kairo, Kairė vyko konferencija ir tuomet Viename pareiškime buvo teigiama, kad viena valstybė negali primesti vyriausybės kitai. Taigi politinė prasme tai yra neįmanoma. Dėl to arabų pasaulyje kilo atogarsių dėl tokių pareiškimų. Na ir kol kas na, mums, mums to dar vis nepavyko padaryti. Taigi tarptautinė bendruomenė ir ES turi surasti būdą, kaip būtų galima išbristi iš tos situacijos. 2011 m. Liepos mėnesį valdžia bus perduota, sugražinta afganams, bus perduota valdžia ir ponas Patrėjo NATO, NATO taryba jau pasakė, kad tada laukia blogiausi dalykai. Na ir brželis bendrai buvo gan sudėtingas mėnesis karniems pajėgoms. 102 kariškiai žuvo, 200 320 iš viso per pusmetį dabar, taigi mirtingumas yra didžiulis. Taip pat kalbame apie tūkstančius civilių gyventojų, kurie taip pat miršta. Ir tikrai iš to labirinto bus labai sunku išeiti. Jūs kalbėjote apie ES pagalbą ir tai, kad 600 milijonų bus suspenduota, laukiant, ką nuspręs Kabulo konferencija. O JAV kongresas teigia, kad kad 2 milijardai eurų pagalbos lėšų nusėdo į karo grupuočių rankas. Taigi dar viena sunkinanti aplinkybė. Taip pat, kaip jūs teigiate, yra ir atkūrimo pagalbos klausimas. Jeigu tie milijonai, milijardai buvo panaudoti atkūrimui, tuomet labirintas taps dar sudėtingesnis. Pone Arlakė, kaip jūs teigiate, karinis sprendimas nėra įmanomas. Tai yra absoliučiai aišku. Ponas Patrėjos teigia, kad jis bandys, kuo galima labiau sumažinti civilių gyventojų mirtingumą, žuvimą, žuvimo skaičius, nes kuo daugiau civilių gyventojų žus, tuo daugiau bus kovotojų ir tuo lengviau talibanui bus lengviau verbuoti naujus, naujus žmonės. Na ir jeigu, tarkim, artimieji tavo žūsta dėl to, kad buvo susprogdinta, numesta bomba, sprogmuo, aišku, tuomet lengviau tuos išlikusius artimuosius užverbuoti. Taigi reikia čia įtraukti Rusiją ir Pakistaną ir Kiniją ir kitas ir, ir apskritai arabų pasaulio šalis, nes jeigu norime užbaigti okupaciją, tai yra vienintelis būdas. Ši vyriausybė yra teisėta vyriausybė, tačiau ji yra korumpuota, jie gauna pagalbą tam, kad kovotų su, skur, su skurdu ir nutrauktų opiumo kultivavimą, auginimą, tačiau mes turime pasirūpinti, kad tos lėšos ir būtų panaudotos tais numatytais tikslais. Tačiau tam reikia įtraukti Rusiją, Kiniją, Pakistaną ir išspręsti Kašmyro provincijos konfliktą. Tai yra labai svarbu, nes 2001, 2011 metai labai greitai, laiko turime nedaug, tai jeigu norime, kad uh, viską padarytumėme iki 2011-ųjų. Ir 2011-aisiais iš to tunelio išeitumėme ir išvestumėme pajėgas iš Afganistano ir tarptautinė bendruomenė tuomet galėtų prisidėti prie realaus valstybės atstatymo. Ir mano frakcija labai džiaugiasi, galėdama bendradarbiauti su pranešėju. Mes manome, kad pranešimas yra teisinga linkme rengiamas ir jeigu Europos parlamentas galėtų prisidėti prie šio labirinto, išeimo šio labirinto. Labirinto, į kurį mus įstumė prezidentas Bušas. Vystimosi komiteto kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu nuomonės rengėjas vystimosi komitete. Uh, Ir aš tą, į tą problemą žvelgiu per tą prizmę, kuri yra aktuali mūsų vystimosi komitetui. Na ir kelios preliminarios pastabos. Pirmiausia, Afganistano klausimų dažniausiai mes darome, darome nuorodą į generolą Šarlį Degolį, kuris yra pasakęs, kad yra daug idėjų, kaip būtų galima išspręsti sudėtingas situacijas. Na ir dabar Afganistano įvaizdis tampa vis sudėtingesnis. Kabulas yra tas miestas, kuris daugmaž neblogai tvarkosi. Na ir esant tokioms aplinkybėms, tai ir tai jau yra neblogas pasiekimas. Na ir matome taip pat Afganistane moterų, kurioms jau netgi leidžiama pasidažyti lūpas. Žmonės eina į teatrus. Moteriams nebūtinai reikia dėvėti burką. Taigi tai jau yra nemaža pažanga, gal ji neatsispindi statistiniuose duomenyse, bet tai jau yra pažanga. Nes Afga, Afganės moterys dabar išdrįsta parodyti, kad jos turi kažkokią tai asmenybę, asmenybės suvokimą. Na ir šiame kontekste, šiame, šioje labai susingoje aplinkoje tai yra labai nemažai. Ir vaizdai yra labai kontrastiški. 2004 metais, kai buvau gynybos ministras, mane informavo, kad per, po penkerių metų mums nieko, jie teigia, kad jiems nieko nereikės, kad jie patys galės išsimaitinti, išsilaikyti. ir Afganistano prezidentas, turiu pasakyti, kad labai smarkiai klydo. Na, dabar žvelgiant į bendradarbiavimo ir vystimosi politiką, aišku, čia mūsų principai yra susiję su tuo, kad kiekvienam reikalinga palikti jo dalį, tačiau rinkimai buvo nesažiningi, Karzajus valdžia pasi, pasigrobė ir dėja Afganistano žmonės negalėjo perimti tos valdžios. Na, ką dar būtų galima pasakyti apie Afganistaną? Nėra aiškių perspektyvų, kaip būtų galima išbristi iš tos situacijos. Ir Pradžioje buvo kalbama apie įvairius kriterijus ir patys patikimiausi, tvariausi kriterijai, kuriuos matome, yra mirtingumas. 2015-2001 metais. Ir dabar situacija nepagerėjo. Kodėl? Viskas priklauso nuo moterų situacijos nuo namų aplinkos, raštingumo, švietimo. Jeigu mirtingumas vaikų iki penkerių metų yra toks didžiulis, tai reiškia, kad 2010 metais du, du, kas penktas vaikas faktiškai nesulaukia penkerių metų amžiaus. Tokia būtų statistika. Taigi tikrai vystimosi nepakanka. Dėl korupcijos. Na, neapsimetinėkime, jeigu būtumėme Afganistane, irgi būtumėme korumpuoti, net labiau nei patys afganai. Iki mėnesio galo, tarkim, nieko ne, nelieka pinigų, nelieka ką valgyti ir visi pripažįsta, kad 20 likusių mėnesio dienų jau yra labai sudėtingos. Taigi tai yra įprastinė situacija ir čia reikia daryti skirtumą tarp grobonių korupcijos ir korupcijos, kuri yra mano vertinimu išgyvenimo korupcija. Ir Zaire matėme tokios situacijos. Prezidentas turėjo didžiulį, didžiulius turtus, faktiškai prilikstančius valstybės BVP. Tai čia na, vienas dalykas, bet iš principo tai yra užburtas ratas, užburtas skurdo ratas. Ir labai svarbu užtikrinti valstybės kontrolę, be, be kita ko, taip, taip pat svarbu suva, suprasti, kad nuo pat pirmininkavimo pradžios Karzajus pradėjo kontroliuoti ne tik sostinę Kabulą. Bet reikia na, valstybės vadovo, kuris bendrai galėtų kontroliuoti situaciją. Dėl kariuomenės apmokymų ir humanitarinės situacijos. Su humanitarinė pagalba problema yra ta, kad mes negalime prognozuoti, kas nutiks per ateinančius metus. Jie suvokė, kad nu, išauž diena, kai armija bus išvesta, bet jie turi sutvarkyti situaciją vietoje. Ir pagrindinė problema yra štai kokia. Afganistane yra kariškiai, uniformuoti kariškiai, kurie yra humanitarinės pagalbos tiekėjai ir yra tokių, kurie uniformos nedėvi. Tie, kurie uniformos nedėvi, dažniausiai yra nevyriausybinio organizacijų arba fondų atstovai, kurie dirba pagal tarptautinės humanitarnės pagalbos principus. Tačiau, jeigu humanitarnė pagalba perduodama kariškiams, situacija darosi sudėtingesnė. Yra humanitarnės pagalbos organizacijų, kurios atsisako jokio, bet kokios finansinės e, valstybės paramos tuomet, aišku, na, nieks negali teikti, kad jie yra neutralūs ir bešališki, pavyzdžiui, gydytojai be sienų. Bet yra kitų, kuriems reikalinga kariškių apsauga. Jie netokie išrankus faktiškai. Tuomet mes negalime visų jų vertinti vienodai. Ir mes savo iniciatyvos pranešime turime karinę humanitarinę pagalbą sumažinti iki minimumo. Tam, esant tam tikroms aplinkybėms, kai nėra kitų variantų, galime leisti kariškiams teikti humanitarinę pagalbą. Tačiau tai turėtų būti išskirtiniai atvejai, nes vietoje situacija yra tokia, kad ji prilyksta karui ir prancūzijos humanitarinės, prancūzai humanitarinės pagalbos tiekėjai yra prilyginami Prancūzijos kariškiams, nes tai yra kariškių skirstoma humanitarinė pagalba. Karinės pajėgos Afganistane yra ir nėra daromas joks skirtumas tarp kariškių ir humanitarnės pagalbos teikėjų. Ir tai yra sudėtinga. Ponas Arlaki taip pat kalbėjo apie narkotikus. Ir aišku, problema ta, kad negalime pasiūlyti alternatyvų žemės ūkio sektoriui. Turėtumėme deramai apie tai pamastyti ir pažiūrėti, kaip yra prekiaujama heroinu, kokia yra ta priekybos sistema ir kiek gauna patys ūkininkai. Aš įsivaizduoju, kad jie gauna mokestį už derlių, koks yra tas mokestis ir tie ūkininkai už, užsidirba pragyvenimui augindami narkotikus. Taigi, kaip būtų galima paraginti juos keisti tą praktiką ir auginti kažką kitą, kad jie iš to pragyventų. Na, aš manau, kad mums reikia veiksmingos vystomosios, vystomo bendradarbiavimo pagalbos, reikia tinkamo vertinimo, nes problema yra milžiniška vietoje. daug civilių gyventojų, humanitarnės pagalbos darbuotojų yra pagrobiama Afganistane ir mes laikome jo, juos herojais, didvyriais. Ir reikia suprasti, kad kai kurie žmonės iš tiesų yra labai efektyviai dirbantis, bet mes neįvertiname jų to darbo efektyvumo, nes vyroja ta pesimistinė nuotaika. Na ir aš labai esu nusivylęs dėl makroekonominių rodiklių, nes Afganistanas yra valstybė, kur turi, kuri turi milžiniškus turtus ir jeigu negalėsime išbristi iš to užburto korupcijos rato, ir paraginti kitų pasaulio valstybių investuoti į saugų Afganistaną, tuomet nieko nepasieksime, bet visko ten yra. Ir kas yra buvęs Afganistane, pagyvenęs, tą puikiai žino ir Sovietų sąjunga, puikiai tą suvokė prieš kurį laiką. Jie, jie suprato, kad afganistaniečiams nepatinka užsieniečiai Na ir labai svarbu apmokyti policijos pajėgas, deramai tą padaryti ir kyla pavojus, kad na, galiausiai jie gali perbėgti į Talibaną. Nuosaikaus Talibano niekuomet nemačiau. Yra kalbančių apie nuosaikų Talibaną, nu tokio aš nemačiau. Taigi skeptiškai vertinu tokius pareiškimus. Aš manau, kad mes čia visais pretekstais pasinaudojame, kad galėtumėme išeiti iš Afganistano, ko galima greičiau. Taigi dabar žvelgiant iš vystomojo bendradarbiavimo perspektyvos, aš manau, turime dar likti tenais. Ir svarbu toliau atlikti tuos darbus. Taigi tiek norėjau pasakyti. Aš keletą siūlymų esu pateikęs. Na, visuomet esant tokiems pranešimams siūlymų atsiranda. Na, po to viską dar permastysime, pasiūlysime pakeitimų. Ir dar paskutinė pastaba. Nežinome, kas atsitiks Afganistane. Galime šiek tiek pasidaryti į praeitį. Jūs, gerbiamas bičiuli, buvote pats gynybos ministras, tuo metu, kai ir aš buvau gynybos ministras, tai čia kitas ministras, tai mums tai yra puikiai ryškus laikotarpis ir atsimenu, kad buvo daromas skirtumas tarp ilgalaikės e, taikos operacijos, kurios tikslas buvo sunaikinti Al-Qaidą. Operacija buvo įvykdyta sėkmingai. Na, o po to mes suliejome du dalykus. Mes suliejome tos brutalius aspektus kai buvo vertinamos okupacijos pajėgos ir civiliniai darbai, civilinis įsitraukimas. Ir dabar na, šioje sankryžoje, kai mes bandome pasirinkti teisingą kelią, turime apsaugoti pirmiausia žmonės. Ir čia problema yra ta, kad suliejus tas dvi operacijas, kurios tikrai nebuvo vienodos, buvo skirtingos, nebuvo teisinga. Na ir pabaigai tikrai negalėčiau tvirtai pasakyti, kad esu optimistas. Labai ačiū. Aš manau, kad reikia šiek tiek daugiau laiko, kad suprastume, ar jūs esate teisus ar ne. Bet e, matau, kad lūkesčiai skiriasi. Dabar paprašysiu pono Vaigel pasisakyti. Spoštovani predsedujoči, Ačiū ponė pirmininkė. Binska in tako bogata in uh, zato lahko veliko stvari, ki se mi je zdelo. Aš eh, niekada nebūčiau pagalvojęs, kad vyks diskusija apie turinio detalės. Ir eh, niekada nemaniau, kad tiek daug tų detalių bus išvelgta kaip problemiškų. Tai pranešimas, kuris iš tiesų e, atrodo profesionalus, erudito parengtas dokumentas, kuriame žvelgiama į ateitį. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Arlačiui už pranešimą. Jis yra provokuojantis, jame yra daug prieštaravimų, jame yra daug faktų, apie kuriuos mes nenorime kalbėti. Uh, faktai, faktų, kuriuos mes norime nuslėpti, vietoj to dažniausiai parengėme bendro pobūdžio pranešimus apie Afganistaną. Mano nuomonė, išvados yra puikios. Nepaisant to, kad mes e, finansiškai labai daug metų e, per daugelį organizacijų uh, remiame Afganistaną. Mes suprantame, kad padėtis nei kiek negerėja, priešingai e, reikia kitaip tą situaciją vertinti ir išverti tikrasias problemas. Kitas čia konstatuojamas faktas yra tas, kad tarptautinė bendruomenė neretai investuoja neteisingai, lėšas ir pinigai yra išvaistomi. Būtų labai gerai, jeigu uh, europiečiai galėtų apie tai pagalvoti nusekliau ir ištaisyti situaciją. Tada mes galėtume toliau e, diskutuoti apie tą rezoliuciją iš kitos perspektyvos, bet to reikėtų pagalvoti, kaip tas lėšas galėtume leisti efektyviau. Norėčiau e, paminėti porą trejetas iniciatyvų, kurios e, būtų reikalingos e, šiai nuomoniai patobulinti. Mano nuomonė būtų svarbu suorganizuoti klausimą, kuriame galėtų pasisakyti žmonės pastaraisiais metais lankėsi Afganistane ir dirbę ten e, vienoje ar kitoje pozicijoje. Tokiu būdu uh, Mes galėtume pasikviesti profesionalių policininkų, kurie ten dirbo, kurie rėmė galbūt kitus projektus, galėtume pasikviesti kitų specialistų. Aš manau, kad toks dalykas leistų mums aiškiau suvokti situaciją. Europos parlamentas yra teisė, kurios institucija, kurioje būtent toks objektivus požiūris į Afganistaną galėtų būti suformuotas. Dar norėčiau pasiūlyti, kad kažkur nuomonėje e, paminėtume sąsają tarptų problemų, kurios e, kankina Afganistaną ir tų, kurios yra ištikusios e, artimuosius rytus. Manau, kad e, turime suprasti, kad būtent iš čia kyla tarptautinis terorizmas. Tai yra e, terorizmo šaltinis greta Al-Qaidos. Ir ES savo poziciją tuo yra labai aiškiai, tam yra labai aiškiai suformavusi. E, reikėtų šioje nuomonėje paminėti ją. Al-Qaida iškilo būtent dėl susiformavusios padėties artimuosiuose rytuose. Uh, problema išlieka vis dar labai skaudi ir neišspręsta. Ji um, rūpi ne tik šiam regionui, Irakui ar Iranui, bet ir kitoms valstybėms. Ir paskutinis punktas, kurį norėjau paminėti. Yra štai kas. E, nuomonės autorius sako, kad reikėtų renktis pasitraukti iš Afganistano, reikia geriau bendradarbiauti su kaimininėmis valstybėmis. Taigi tame regione reikia suformuoti tam tikrų regioninių iniciatyvų, kad e, Afganistano žmonėms būtų priimtin, priimtinos užsienio pajėgos, pavyzdžiui, jeigu jos yra dislokuojamos toje šalyje. Dabar kariuomenė ir humanitarinės pagalbos teikėjai yra traktuojami kaip galios nešėjai, kažkokie tai jėgos mm, skleidėjai, o ne tie, tie žmonės, kam jie ten iš tikrųjų yra nuvykę. Mauro. L'ampiezza della discussione sta dimostrando che siamo molti coinvol- molto coinvolti in questa relazione per la semplice ragione che Ačiū, aš manau, kad e, mūsų diskusijos e, dvasia parodė, kad mums šis pranešimas labai rūpi, kadangi mums rūpi pasaulio likimas, e, ypač kai galvojame apie tą karo draskomą regioną. Manau, kad tai ir yra priežastis, dėl ko daugelis mūsų pasisakusių anksčiau stengiasi įsigilinti į pranešimo detalės jie bandė prisidėti prie pono Arlakė atlikto darbo. Tai yra labai plataus masto uh, tyrimas, aš e, su daugeliu jo išvadų sutinku. Ir norėčiau dabar atkreipti dėmesį į dvi esminės pastabas, kurios nėra tiek susijusios su analize, kiek su pasiūlymais. Pirmiausia, dėl tarptautinės paramos. Aš dalyvavau e, kelionėje į Afganistaną, kai ten vyko biudžeto komiteto delegacija. Ir galiu labai rimtai pasakyti, kad mūsų kolegų siūlomos alternatyvos bent jau užtikrinti, kad būtų sukurtas e, lėšus paskirstimo mechanizmas, suderintas su tarptautinių e, organizacijų veikla šioje šalyje yra reikalingas. Mes turime įsitikinti, kad didžioji dalis pinigų e, patenkančių į institucijų susijusių su Afganistano vyriausybė rankas yra panaudojami nebūtinai tikslingai. Tačiau šis klausimas yra labai sudėtingas ir sunku apibriežti, kaip toliau dirbti. Aš manau ir nebūtinai sutinku su pranešėju čia, kad reikia išanalizuoti tam tikrą galimybių. E, visą įvairovę. Žinome, kad e, kai kurios nevyriausybinės organizacijos labai gerai padirbėjo, bet kaip jau buvo pasakyta, kartais paaiškėdavo, kad uniformuotieji žmonės dirba humanitarinėme sektoriuje ir jie gali duoti ir gerų, ir blogų rezultatų. Reikėtų aiškiau apibriežti, ką mes darome Afganistano uh, kariaujančiame Afganistane. Taip pat yra būtina suprasti ir išanalizuoti e, tai, kaip Europa leidžia pinigus. Europa yra išleidusi Afganistanui kur kas daugiau pinigų negu kitos šalis. Galbūt būtų galima pagalvoti, kaip galėtume sutelkti jėgas ir suderinti karinius ir civilius veiksmus dėl narkotikų. Kaip kolega Arlaki pasakė, Yra parengtas penkerių metų planas. Skamba gražiai. Manau, kad čia toks įdomus pastebėjimas. Bet jeigu mes liekame Afganistane, tai būtina pabrėžti, kad būtent dėl tos priežasties, kad ten yra įsivyravęs nestabilumas, Jis e, kyla dėl terorizmo, kuris reiškėsi Afganistane. Ir e, turim suvokti, kad kiekvieną dieną Europos gatvėse e, vaikšto žmonės vartojantis heroiną, todėl reikėtų kažką daryti, kad jų nebeliktų, kad paklausos nebeliktų. Manau, kad yra labai svarbu sutelkti dėmesį į geriausius būdus kovoti su šia problema. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti pono Arlakį už šį pranešimą ir už tai, kad jis pateikė tiek daug pasiūlymų. Manau, kad jo analizė yra pakankamai gera. Dabar pagrindinis klausimas, ką reikėtų daryti, remiantis jo teisingą analizę. Aš e, manau, kad mes galėtume pasirinkti gana konkretų pasiūlymą. Tačiau yra viena tema, kuri e, verčia mus dirbti kartu su JAV kongresu ir Rusijos Duma. Manau, kad remdamėsi tuo dokumentu mes galėtume susisiekti su tomis institucijomis ir bandyti e, pasiekti supratimą bendrą su rusais ir amerikiečiais. Mes žinome, kad kongrese yra piktinamasi dėl to, kad Afganistane nepasiekta gerų rezultatų. Kiek žinau, prezidentas Obama papuolė į savo pirmtako paspestus spastus. Dabar mums labai svarbu dirbti e, išmintingai Afganistano požiūriu. Na, žinote, yra problema ta, kad jeigu mes išvesime savo karius, tada reikės e, pradėti šalies atstatymą, bet galbūt tam reikia vėl karinių pajėgų. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Kopa. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Arlakį už tokį aišku tekstą. Klausimų, kuris liečia mus visus. Afganistanas aktualus tiek Junktinėms Amerikos valstijams, tiek ES. JAF prezidentas pareiškia, kad laimės karą tai buvo įtraukta į jo rinkiminę kampaniją. Ir vėliau buvo pareikšta, kad e, dalį, e, dalį karių išves iš Afganistano, tačiau vis dėlto šviesos tunelio gale nėra. Tuo tarpu tarptautinė bendruomenė bei ES e, remė prezidentą Karzai netgi po E, rinkimų, kurie buvo tam, tikri, tam tikrą prasme kontroversiški. Ir vis dėlto mes supratome, kad jis yra vienintelis tarpininkas, kurį mes turime toje šalyje, bet teisės viršenybės e, stoka, taip pat ir moterų teisų klausimas yra tos problemos, kurių dėja e, Karzai nenori spręsti arba negali spręsti. Kaip ponas Arlakiai pareiškė savo pranešime, pagrindinės problemos yra štai kokios - skurdas. Nepaisant to, kad e, kovai su skurdu skiriamos didžiulės lėšos, tai išlieka didžiulė problema tiek tarptautiniai bendruomeniai, tiek ES. Afganistanas tai yra juodoji skylė. Ne tik e, kalbant apie e, karinės misijos rezultatus, tačiau kalbant ir apie šalies atstatymą. Dėl tos priežasties reikalinga nauja strategija Afganistanui. ES e, Afganistanas taip pat yra svarbus būtent dėl įgyveninamos OPOL misijos. Reikėtų dėl to parengti naują strategiją, kuri būtų susijusi ne tik tai su saugumu, bet ir su įsameis sprendimais skirtais Afganistano ateičiai. Kaip ir buvo pasakyta, reikalinga strategija skirta e, Afganistanui išbristi iš skurdo liūno, tačiau mano manimu reikia pasiūsti aiškę e, žinę prezidentui Karzai kad egzistuoja daug problemų ir tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos prisijama joms tenkančią naštą. Tačiau neturėtumėm e, kalbėti tik tai teigiamai e, bendraudami su prezidentu Karzai, nes jis yra atsakingas už tokią situaciją, kokia yra susidariusi e, šalyje ir negali nusiplauti nuo to rankų. Mano manimu, šis pranešimas yra puikus pagrindas tolesnioms diskusijoms. E, mums yra skirta pakankamai laiko e, pateikti pakeitimų pasiūlymus tam, kad mes pasiūstumėm tinkamą signalą mūsų partneriams, taip pat ir Afganistano pirmininkui, atsiprašau, prezidentui, kad mes esame ryštingi ir nenusileisime. Ponas Čatsin. Kacinas, prašau. Ačiū pirmininkė. mes turėtumėm pasveikinti visų pirma pranešėją už tai, kad parengė šį pranešimą. Taip pat norėtumėm padėkoti už jų atsidavimą. Jis nukrypo nuo tokio tradicinio požiūrio, kurį demonstravo iki šiol ES institucijos Afganistano atžvilgiu. Iki šiol trūko idėjų. Ir praeitie matėme, kad tai iš tiesų e, davė neigiamų rezultatų. Šis pranešimas skatina diskusijas ne tik dėl dabartinės situacijos, tačiau taip pat kyla diskusijos dėl susidariusios krizės, kaip iš jos būtų galima išbristi. Norėčiau pacituoti E, pona Taler, kuris pareiškia, kad būtina bendradarbiauti su JAV ir Rusija. Dėje nežinau nei vienos šalies, kurios kariai ir Afganistane, ir kurių e, šalių parlament, parlamento nedomina, kaip yra panaudojamas jų karinės pajėgos. Tiesiog e, tų šalių e, valdžios institucijos nemato tunelio šviesos tunelio gale. Tad galbūt reikėtų organizuoti diskusijas ir į jas reikėtų pakei, pakviesti minėtų šalių parlamento stovus. Iš tiesų šis klausimas yra labai aktualus ir galbūt tokių sustikimų bendravimo metu būtų galima iškristalizuoti galimus sprendimus. Toliau buvo pasakyta, kad e, prieš keletą mėnesių buvo organizuoti klausimai e, tų klausimų metu kalbėjo Europos parlamentarai dalyvavę misijoje Afganistane. ES atstovai Afganistane iš tiesų turi nuolatos renkti ataskaitas ir jas teikti AFET komitetui. Europos parlamentas e, turi veikti. Mums e, neužtenka e, kad tik tai AFET komitetas ar sėdė e, komitetas aptarinėtų šios klausimus. Pavyzdžiui, Libe komitetas turėtų būti trauktas į šį procesą, reikėtų organizuoti taip pat diskusijas ir su vystimosi komitetu. Taigi pačiame Europos parlamente reikia geriau koordinuoti darbą tarp komitetų, kad mūsų pasiūlymai būtų efektyvesni. Dar vienas pasiūlymas. Kaip turėtų būti sprendžiami šie klausimai Europos parlamente? Dėl Afganistano reikia iš tiesų efektyvaus trialo, e, trio, trialogo tarp tarybos komisijos ir parlamento. Jeigu tokio dialogo nebus, tada vis dar lauksime sėkmingų rezultatų, tačiau jų nebus. Europos parlamentas iš tiesų pasižymė didžiulių potencialų, sprendžiant e, sustarusias problemas ir ieškant efektyvesnio Afganistano problemų sprendimo. Pirmininkas. Na, iš tiesų, kaip pavyzdį to nuseklumo turėtume parodyti čia, šiame komitete. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui Davidui Gevrui arba Polui Turner. Gal kas nors iš jūsų norėtų pasisakyti, prašome. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, dėkui, kad suteikėte žodį. Pranešimas yra įdomus ir mes bandame prisidėti prie jo, pateikdami, kuo galima daugiau informacijos pranešėjui. Tačiau mums reikia pasikapstyti šiek tiek giliau. Ir taip pat reikia pripažinti, kad vien tik ES pati savaime negalės išvelgti, kas ateitie dėsis Afganistane. Na ir keletas trumpų pastabų dabar. Pirmiausia, dėl naujausios strategijos. Strategija remia Afganistano vyriausybė ir visa tarptautinė bendruomenė. Tai yra Afgano nacionalinė vystimosi strategija 8-13 metams, kuri bus Afganistano pozicijos pagrindas Kabulo konferencijoje. Na ir ES turi savo veiksmų planą, dėl kurio buvo sustarta praeitų metų rudenį, spalio mėnesį, kaip buvo paminėta, ir kurios tikslas yra išspręsti vieną problemų, kuri yra akcentuojama pranešime, būtent išspręsti netinkam problemą, kad to darnos ir nuoseklumo stygiaus problemą. Laimiai pažangos jau esame pasiekę ir štai dėl šios priežasties galiausiai buvo pranešėjui e, perduota ši mėlynoji mėlynoji knyga ir visi, kas nori, kas yra susidomėję, galėtų gauti šią knygą. Čia pirmą kartą yra kalbama apie tai, kur patenka civiliniai pagalbai skiriamos lėšos. Kitas klausimas. Koks poveikis pasiekiamas? Na, tikrai sudėtinga teikti, kad nuo X perėjome prie Y tokioje valstybėje kaip Afganistanas, kadangi pirmiausia yra didelės šalies teritorijos, kurių nepasiekėme, kurias yra okupavusios e, okupavę partizanai, tos sukarintos grupuotės, dėl to sunku į tuos regionus patekti. Dar kitas dalykas, mes, mes turiuomenėje visą ES, neturime pakankamai žmonių vietoje, kurie galėtų atlikti tą stebėseną. Trečias dalykas. Tiesa, kad be saugumo nėra priežasčių, kodėl konflikto šalis turėtų atsisakyti narkotikų priekybos verslo ir gerai nusistovėjusių tinklų. Ketvirtas dalykas. Reikia teisės saugos, kad visoje valstybėje tas teisės sauga veiktų ir būtų galima kontroliuoti situaciją. Ir aišku, reikia ir kaiminių valstybių paramos tam, kad būtų galima uh, statyti, atkurti valstybę ir ta parama ne visuomet buvo teikiama. Taip pat mes manome, kad pagalbos teikimas per vyriausybės kanalus arba patikos fondus, e, tą sistemą sukūrė Junktinės tautos ir pasaulio bankas, leistų pagerinti stebėseną. Ir dabar 50 procentų, daugiau nei 50 procentų pagalbos ir vyksta per tuos kanalus ir mes norėtumėme tą procentą padidinti. Galėčiau pateikti skaičių susijusių su bazinė sveikatos priežiūra, vaikais, vaikų mirtingumu, mergaičių berniukų išsilavinimu ir e, mokyklos lankymu. Aš aišku negalėčiau teikti, kad šimtų procentų tie skaičiai yra teisingi, Na ir kalbantis su nevyriausybinės organizacijomis, kitomis organizacijomis dirbančiomis Afganistane, matome, kad pirminė sveikatos priežiūra yra žymiai geresnė nei buvo valdant Talibanui, nes valdant Talibanui tokios priežiūros nebuvo. Ir dabar manome, kad galime 80 procentų gyventojų e, tokią sveikatos priežiūrą suteikti. Tai yra jų jungtinių valstijų aid pagalba, Pasaulio banko, Junktinių tautų pagalba. 6 milijonai berniukų mergaičių lanko mokyklą. Tai yra daug lyginant su Talibano valdymo laikotarpiu dėl narkotikų. Tiesa, tai yra viena rimtesnių problemų, tačiau turime nepamiršti, kad šiuo metu mes manome, ir tai yra Junktinių tautų organizacijos nuomonė, esminė problema yra susijusi su penkiomis provincijomis ir nedaugiau. Na, negalima teikti, kad situacija nepasikeis ateityje priklausomai nuo susiklošiusio aplinkybių, ypatingai saugumo aplinkybių. Tačiau turime nepamiršti, kad narkotikų priekyba bazuojasi Helmano provincijoje. Ir bijau, kad Rusija labai daug triukšmo kėlė dėl narkotikų, bet nieko nedarė, kad būtų galima padėti, e, sprendžiant narkotikų priekybą valstybėje. Norint sukontroliuoti šią problemą, mums reikia ekonominio augimo. Nebūtinai žemės ūkio sektoriuje ar kitose srityse reikia ir už to sektoriaus ribų, kad auktų ekonomika. Uh, ir ekonomikos augimas suteiktų alternatyvius pragyvenimo šaltinius žmonėms, kurie augina aguonas. Ir, aišku, tam reikalingas saugumas. Taip pat pridurčiau, kad ekonominės augimas yra vienintelis būdas, kai būtų galima garantuoti pajamas Afganistano valstybei, valstybei, kuri ir toliau yra visiškai priklausoma nuo tarptautinės paramos. Nesaugumas Nepakankamas valdymas puoselėja korupciją, o ne priešingai. Pranešime yra sprendžiamos tos problemos, su kuria susiduria ir alijansas. Taip, svarbu užtikrinti taiką, ypatingai kovojant su skurdu. Tačiau mes teigiame, kad tam reikalinga numatyti sąlygas. Mes nenorime taikos bet kokią kainą. Bet kaip būtų galima nubrėžti tas raudonasias linijas? Ir dėl šios priežasties alijansas bandė taikyti dvigubą požiūrį. Per Karzajų bandyti pasiekti tam tikrus elementus tam tikrus su, sukarintų grupuočių elementus ir taip pat darant karinį spaudimą e, radikal, radik, radikaliam talibanui. Ar būtų galima pasiekti pažangos, siekiant tikslų be karinių pajėgų? Kol kas atsakymą į tą klausimą neišgirdau. Ir visgi, kaip žinome, ES susidurs su situacija, kai kurios valstybės, kai, kad kai kurios valstybės narės per ateinančius dviejus, trejus metus pat, ištrauks, išves savo pajėgas. Ir Didžiosios Britanijos premjeras dabar jau nustatė penkerių metų terminą, per kurį e, karinės pajėgos bus išvestos Junktinės karalystės karinės pajėgos bus iš, išvestos iš Afganistano. Taigi tie, tas laikotarpis penkeri metai jau yra visai kitas, ne tas terminas, kurį nuolatos e, tvirtina tie asmenys, kurie yra atsakingi už vystomą bendradarbiavimo pagalbos teikimą. Taigi veiksminga valdysena yra pagrindinis atsakymas, tačiau prireiks kur kas e, daugiau laiko, negu kad e, numatyta negu kad numatyta laikyti karinės pajėgas, jau nekalbant apie 11 metus. Na ir dar, ponė pirmininkė, mes e, teigiama, kad mes nutraukėme paramą. Jokių būdų taip nėra ir tokios pastabos atsirado dėl to, kad vienas žurnalistas neteisingai sutraktavo, nes neteisingai suprato uh, E, vienos delegacijos vadovą Afganistane. Tas vadovas teigia, kad mes nusprendėme palaukti prieš panaikinant mūsų trejų metų strategiją, šį vystomą bendradarbiavimo etapą, kol nebus išsiaiškinta Kabulo konferencijos rezultatai, išsiaiškinti rezultatai. Nebuvo kalbama apie paramos nutraukimą. Ir mūsų delegacijos vadovas, ponas Ušackas, dirba su ponas Edvilu, NATO atstovu ir jungtinių tautų vadovu Afganistane, Demistūra, tam, kad būtų galima užtikrinti tam tikrą darną, kurios matyt trūko praeitie tarp e, kariškių ir vystamą bendradavimą teikiančių asmenų, vystamą bendradavimą pagalbą teikiančių asmenų, nes buvo daug valstybių narių prisidedančių prie paramos Afganistanui. Dėkoju. <clears throat> Ačiū, ypač dėkuoju už tai, kad e, paaiškinote, kad pasklidusios žinios nėra tikslios. Jeigu taip atsitiktų, reikštų, kad priimtas labai rimtas politinis sprendimas. Ir e, manau, kad niekas neturi teisės galvoti, kad kažkas kažkaip biurokratiškai priima tokius sprendimus. Ponas Arlakiai, prašom apendrinkį diskusiją. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms už šios diskusijos išsamumą. Neįprasta mums tokias diskusijas organizuoti ypač kai kalbam tokiamis plačiamis temomis kaip ši. Ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu prie jos prisidėti ir paminėti pačius karščiausius Afganistano taškus. Betgi parlamentas yra ES politinė vieta. Parlamentas ir taryba yra tos institucijos, kurios apibrėžiamas kaip politinės. Todėl mūsų darbas yra kalbėti apie ilgalaikę politiką ir nevengti sudėtingų klausimų. Todėl aš dabar pabandysiu trumpai atsakyti į daugelį išsakytų pastabų ir klausimų, sutelkdamas dėmesį į e, gyvybiškai svarbiausius. Pirmininkė, jūsų pastebėjimas dėl e, opiumo aguonų auginimo panaikinimo, išnaikinimo. E, su dabartinė vyriausybė E, būtų tai labai sudėtinga padaryti, nes vyriausybė labai silpna, o visuomenė susiskaldžiusi. Galiu pasakyti, kad opiumo aguonų auginimas išnaikintas visose šalyse, ypač tose zonose, kurios e, e, yra nevaldomos vyriausybės. Istoriškai tokios aguonos būdavo auginamos plotuose, kuriuos labai sunku pasiekti. Juose gyvendavo tam tokios uh, izoliuotos grupės, kurios išgyvendavo prekiaudamos opiumu. Taip e, buvo beveik šimta metų, tačiau vyriausybės, padedant tarptautiniai bendruomeniai, sugebėjo perimti tų zonų kontrolę ir išnaikinti aguonų auginimą. Pakistanas buvo vienas iš paskutinių stambiausių tokių pavyzdžių Jungtinės tautos ir tarptautinė bendruomenė 20 metų bendradarbiavo su Pakistano vyriausybė, naikindama sauguonų laukus e, zonos esančiose prie sienos su Afganistanu. Aš to proceso paskutinius etapus mačiau ir mačiau, kad 6 milijonai dolerių buvo skirta Pakistano toms teritorijoms ir rezultatas buvo pasiektas. Pakistanas anksčiau e, būdavo pagrindinis opimo teikėjas pasauliui prieš Afganistaną. Tai buvo prieš 20 metų ir tada resursai buvo labai nedideli, todėl ta problema nebuvo tokia aktuali. Aš pas prisimenu, prieš 30 metų rengiau planą, kaip e, panaikinti opimo auginimą Afganistane. Tai būtų kainavę tik 20 milijonų dolerių per metus. Ir aš Negalėjau jau tada rasti pinigų tarptautinėje bendruomenėje, kurie leistų procesą pradėti. Šiandien Afganistane yra e, leidžiamos didžiulės lėšos ir e, resursų daugiau nebetrūksta. Turėdami tokius resursus mes galėtume įvykdyti didžiulius pokyčius, ypač e, opiumo srityje net jeigu mes iš naujo pradėtume įgyvendinti planą per artimiausius penkerius metus. Kodėl penkeri metai? 20 procentų auginimas sumažėtų kiekvienais metais. E, sumažėtų um, ūkininkų auginamų aguonų vertė tiek. Tai yra daugiau negu pusę milijono, pusę milijardo turbūt dolerių per metus. Vadinasi, E, su tomis lėšomis mes galėtume palaipsniui e, įgyvendinti tą planą. Ir visi Afganistane mano, kad tai yra įmanoma. Aš kalbėjausi su kompetitingais ministrais ir niekas neteigia, kad tai būtų neįmanoma ar nerealistiška. Tarptautinės organizacijos galvoja taip pat. Tai, kad tik penkios provincijos Afganistane augina opiumą guonas, e, yra labai palankus faktas. Vadinasi, galime sutelkti veiksmus į tas rytis. Taip pat labai svarbu žmonėms nepamiršti, kad Afganistane opiumo e, auginimas e, užima tik 2 procentus e, žemės ūkio paskirties žemės. Nereikia galvoti, kad Afganistanas visas yra apaugęs opiumo guonomis. Tik labai nedidelė valstybės dalis atitenka opiumo augintojams. Ir jeigu tarptautinė bendruomenė atidžiai orientuotų savo investicijas, mes pasiektume pergalės. Dab, nuo 2001 metų e, tik pradėta apie tai kalbėti, iki tol niekas apie tai net nekalbėjo. Aš savo pranešime sakau, kad tai yra skandalas. Europa e, kovai su narkotikais Afganistane išleido 1,2 milijardo dolerių, rezultatas nulis. Todėl labai svarbu apie tuos rezultatus galvoti, jeigu nenorim pakartoti kitų valstybių darytų klaidų. Aš manau, kad Europa E, neša didžiulę atsakomybę ir neturėtume bijoti apsimti lyderės vaidmens, net ir pasakyti amerikiečiams, kurie yra mūsų draugai, kad jie padarė klaidų. Mes neturime sekti amerikiečių ir jų, kartoti jų klaidų Afganistane ar kur kitur. Nors mes esame draugai, mes turime išsakyti tiesą vieni kitiems, mes jiems turime padėti, mes turime pasakyti, kas vyksta neteisingai, ko negalima kartoti toje valstybėje. Nikol Nilsen pabrėžė moterų problemą Afganistane. Aš prašiau, kad e, parlamentarai išsakytų savo mintis apie moterų problemas Afganistane. Ir pranešime moterų klausimas yra paminėtas ir e, tas idėjas iškėlė būtent ji. Uh, E, ji labai daug padėjo. Aš manau, kad moterų teisų ir žmogaus teisų klausimas turi būti taikos proceso pagrindinis elementas. Ir negalvokime, kad tai yra neįveikiamas uždavinys. Aš su Talibanu labai daug metų dirbau ir kalbėjausi su kitais mm, svarbiais Afganistano politiniais veikėjais, kai jie susėda prie dėrybų stalo ir yra nustatytos aiškios sąlygos E, mes suprantame, kad viskas gali būti pasiekta. Nereikia galvoti, kad mes esame utopiškai nusiteikę ir kalbame apie tai, kas yra neįmanoma. Afganistanas yra linkęs pasikeisti ir aš manau, kad taikos procesas gali leisti užtikrinti žmogaus teisės ir demokratiją. Reikia tik gero koordinavimo. Talibanas puikiai supranta, kad niekada nelaimės karo Afganistane. Talibanas tai puikiai suvokia paskutinį kartą, kai lankiausi, lankiausi Afganistane, kalbėjausi su talibanų artimai žmonėmis ir jie sakė, kad jie netikė, kad kada nors galės tą karą laimėti. Bet to tarptautinė bendruomenė, kaip aš jau pradžioje sakiau, yra pasiryžusi ten išlikti ilgai, kaip kad Bosnijoje ar daugelį kitų šalių. Ir būtų neris, nerealistiška talibaniečiams galvoti, kad jie galės dominuoti šalyje. Tačiau tuo pat metu mes negalime patikėti, kad kada nors pavyks laimėti karą Afganistane. Aš buvau ten, kalbėjausi su E, kariuomenių atstovais, nacionalinė misijose, ISAF ir panašiai, visi sako, kad jie rengėsi taikai Afganistane, jie taikėsi, rengėsi pereinamajam laikotarpiui ir niekas nemano, kad e, galima perimti karinę galę valstybėje. Jeigu jie taip mano, tai kodėl mes turėtume kitaip galvoti? Ponas Prėda išdėstė savo mintis. Aš nežinau, kodėl pasirinktas toks pavadinimas, kuriame nėra ES strategija paminėta. Iš pradžių mes kalbėjome apie ES strategiją, dabar sakoma, kad tai yra tik strategija Afganistanui. Aš e, laisvai galiu paprašyti, kad komitetas vėl paminėtų, kad tai yra ES strategija Nes aš būtent tą ir bandžiau padaryti, aš pranešime bandžiau išaiškinti, kokie yra ES interesai Afganistane ir paskui šiek tiek išplėtojau mintis apie tai, ką būtų galima padaryti. Manau, kad tą klaidą galima lengvai atitaisyti. E, Karlo Bilto citata. Aš pats ją girdėjau. Ir aš e, išklausiau e, Karlo Bilto kalbos čia įrašą. Ir atidžiai įsiklausiau į kiekvieną jo žodį AFET komitete. Aš nemanau, kad mes per daug dosniai e, elgiamės su Talibanu. Skirio, kuriame kalbam apie opiumo guono auginimą, aš sakau, kad jungtinės tautos įpareigojo Talibaną uždrausti auginti aguonas. Kadangi aš pats dalyvavau toje operacijoje, galiu pasakyti, kad prireikė penkerių metų, kad izoliuotume Talibaną politiškai, kad pažabotume jų draugus pakistaniečius ir turkmėnus politiškai. Ir tik tada, kai jie suprato, kad jie yra visiškai izoliuoti, jie pradėjo rimčiau žiūrėti į mūsų reikalavimus. Du kartus buvo pritaiktos jungtinių tautų sankcijos talibanui. Ir kai antrą kartą sankcijos buvo pradėtos taikyti, talibanas nusprendė paklusti draudimui auginti aguonas, e, o tą draudimą mes, jungtinės tautos, jiems iš, e, iškėlėme. Ir kai 2001 metais amerikiečiai įžengė į Kabulą, Afganistane aguonos nebebuvo auginamos. Taip buvo atsitikę būtent dėl jungtinių tautų spaudimo ir talibano politinių veiksmų. Reikalavimai davė rezultatų. Tai dabar nėra priežasties e, nepasielgti taip pat. Dabar turim kur kas daugiau resursų, turim kur kas didesnį politinį spaudimą ir galime pasiekti tų pačių tiks, e, rezultatų. Mūsų e, pašnekovai Afganistane dabar yra kur kas e, palankesni negu Talibanas. Aš e, sutinku su pastabomis apie 59 pastraipą, kur kalbame apie Bušą, bet dėl to dar galime padiskutuoti ir pasidėrėti. Man jokių problemų jį pakeisti neiškils. Ta pastraipa nėra esminė. Skaičiai dėl karo, dėl karo kainos. Ir taip pat e, faktas, kad penkių dienų karo e, kaštai padengtų e, kaštus susijusius su skurdo išnaikinimu. Kongrese dabar yra kalbama apie Afganistano karo kainas. Kainą. Aš manau, kad e, tie skaičiai būtų dar griežtesnė. Net nereikia penkių dienų karo išlaidų tam, kad panaikintume e, opiumo naiginimą. Junktinėse Amerikos valstijose Pentagonas pareiškė, kad vienas e, galonas e, dizelino Afganistane kainuoja 400 dolerių. Vadinasi, vienas litras dizelino Afganistane kainuoja nepaprastai daug. E, skaičiai yra pritrenkiantis Karo kaštai 30 kartų viršyje Afganistano BVP. Turim suprasti, kokio masto uh, reiškiniai vyksta toje šalyje. Mes čia kalbam apie naują strategiją. Jeigu turit kokių naujų pasiūlymų, aš esu mielai nusiteikęs juos priimti, esu pasirengęs pakeisti viską, ką reikia, kad mm, palenkčiau e, savo mintis į jūsų pusę. Ponas Nozer iš socialdemokratų frakcijos kalbėjo apie e, karinės ir civilinės paramos atskirimą. Aš sutinku, kad e, ta parama turi būti aiškiai atskirta. Net e, galiu pasakyti, kad visiškai net ir sutikdamas su jumis e, esu matęs, kaip Italijos kariuomenė Afganistano heretui teikia paramą. Aš niekad nepasisakau už tai, kad kariškiai dalyvautų paramos dalyjime ir humanitarnės paramos dalyjime ir panašiai. Bet aš tuo atveju galiu pasakyti, mačiau, kad yra puikiausias pavyzdys, kaip galima padėti Afganistanui vystytis. Buvo suformuotas geras projektas, niekas nebuvo švaistama, nebuvo jokios korupcijos, skaičiai buvo absoliutus, buvo įtrauktos Afganistano įmonės ir panašiai. E, nors ir sakydamas, kad nereikia tokių projektų plėsti, e, Bet aš sakau, kad PRT pinigai e, turėtų greičiau būti platinami per civilius kanalus, o ne karinius e, kanalus. Tačiau yra priežasčių, dėl kurių mes galime paremti kariuomenės dalyvavimą kai kuriuose situacijose, kai reikia dalinti humanitarnę pagalbą. Tačiau palaipsniui to reikia atsisakyti. Taip pat e, sutinku su jūsų mintimi, kad reikia aktyviau įtraukti regionus Buvo ir kitų parlamentarų, kurie siūlė tą patį. Sakoma, kad reikia įtraukti Pakistaną, Rusiją, Iraną, Indiją ir Kiniją. Aš manau, kad tai būtų antras scenarius Afganistano kriziai sureguliuoti. Aš manau, kad Junktinės Amerikos valstijos ir ES e, turi savo interesą e, Afganistane, turi daugybę įvairiausių idėjų, bet jeigu mes neįtrauksime regiono, mes nerasime gerų sprendimų kriziai. Afganistano kaiminės privalo dalyvauti. Tačiau jos negali kištis į tos procesus. Mes negalim kartoti to, kas atsitiko Afganistane 10-20 pabaigoje, kai Afganistanas buvo mūšio laukas, kur kariuomenės ir grupuotės finansuojamos visų e, regiono valstybių kariavo. Iraniečiai, rusai, E, amerikiečiai, indai e, žaidė savo žaidimus, lygiai taip pat Pakistanas savo talibano e, grupuotės buvo nusiuntęs. Turime veikti tokių dalykų. Mes kalbame apie taikos procesą. Būtent dėl to šiame pranešime apie tai nekalbu. Tema yra labai sudėtinga. Manau, kad nuomonės čia gali išsiskirti. Regionas turėtų būti įtraukiamas į problemos sprendimą, neleidžiant kaiminėms šalims kištis į Afganistano vidaus reikalus. Nereikia apsimesti, kad mes bandome diktuoti Afganistano politikai, valdyti e, tą šalį, bet e, turime įtraukti visas regiono valstybės, nepakartodami dešimtojo dešimtmečio e, padėties. Labai didelė dalimi sutinku su tuo, ką sakė ponas Meiris. Jūs taip pat sakėt, kad reikia įtraukti regiono šal, valstybės. Manau, kad naujojo Amerikos uh, vado pareiškimai nėra labai naudingi. Nes jeigu dar buvo žmonių, kad manė, kad e, Afganistane galima rasti karinį sprendimą, tai dabar jau jie turėtų pradėti galvoti apie naują e, karinę strategiją, kuri galbūt netgi reikštų uh, karinių grupuočių vadovų nuvertimą ar net nužudimą. Tokia paslėpta strategija kartais būna naudojama. Tarptautinės saugumo tarnybos atliko labai įdomų tyrimą. Maždaug 300 atvejų buvo išnagrinėti istoriškai, kai vadovai, vad, kariuomenės vadai būdavo nuverčiami ir paaiškėjo, kad 93 procentus kartų uh, nieko nebuvo pasiekta, tik tai 7 procentai leido pasiekti norimo tikslo. Taigi dabar artėjau jau prie pabaigos ir sutinku su ponu Gorens, kad reikia atskirti skirtingas korupcijos rūšis Afganistane. Vadinamoji plėšrioji korupcija yra tikras maras. Ir ateityje bet kokia humanitarnė parama, net jeigu padidinsim vyriausybei skiriamų pinigų, uh, E, mes turėsime užtikrinti griežtesnį kontrolės mechanizmą. Pono Mauro pastebėjimas dėl tarptautinės paramos, visiškai su juo sutinku. Reikia rasti tam tikrą kanalų kombinaciją, kaip būtų galima suteikti paramą. Tačiau absoliučiai būtina didinti e, lėšų, kurios patenka Afganistanui per vyriausybę dalį. Dabar sakoma, kad 50 procentų lėšų tai patenka. Vakar Afganistano vyriausybė paprašė, kad būtų suteikta 80 procentų. Aš sutinku, kad reikėtų daugiau pinigų e, siūsti per vyriausybę. Taip pat mes turime įtvirtinti e, vyriausybės teisėtumą, legitimumą. Būtina sustiprinti teisės viršenybę Afganistane. Ta pati galime pasakyti apie saugumą. Aš e, griežtai pasisakau prieš bet kokį privačių sukarintų grupuočių veikimą ar e, saugumo tam tikrų subjektų, kurie nedirba valstybei, kurie yra atskirino valstybės įsivyravimui. Tokiu būdu bus sukurta tik situacija, dėl kurios pilietinis karas ištisus dešimtmečius tęsiasi. Atsiprašau, kad negaliu paminėti daugelio kolegų išskirtų detalių, bet aš sutinku, kad reikia bendradarbiauti su konkretu labiau. Aš e, jau e, susisiekiau su pora amerikiečių parlamentarų, kurie labai aktyviai tą temą dirba. Ir tik prieš keletą dienų buvo paskelbtas labai svarbus pranešimas. Štai šis e, kongreso narys Lordas Inkas paskelbė, jis yra uh, E, nacionalinio saugumo ir užsienio reikalų komiteto vadovas. Šis pranešimas leidžia geriau suprasti, kaip tarptautinė parama Afganistane funkcionuoja ir kaip e, tą sistemą būtų galima pakeisti. Paskutinis pastebėjimas. Pono Tier pastabos. Nesutinku su tuo, kad ES viena pati e, negali sukurti Afganistano ateities. Taip, mes vieni negalim daug ko padaryti, bet iki šiol Afganistanas buvo didžiulis tarptautinės bendruomenės pralaimėjimas. Lygiai taip pat Junktinės Amerikos valstijos su savo politika ten nepasakė nieko. Dabar ES yra atsakinga už tai, kad taptų lyderė, keldama naujas idėjas, kurdama naujas strategijas ir visą kitą. Jūs esate iš dalies teisus, amerikiečiai yra mūsų draugai, bet kaip aš jau sakiau, mums tenka didesnė atsakomybė už Afganistaną. Mes turim savo kariuomenę, mes turim visuomenės paramą, kuriai labai rūpi šios problemos. Uh, ir mes negalime tik tai eiti iš paskos amerikiečiams ir kartoti jų klaidų. Būtent apie tai daugelis amerikiečių kalba, klausia mūsų, prašo, ar mes negalėtume pakeisti politikos, ar negalėtume kariuomenės veiksmų pakeisti. Ir e, prezidentas Obama nori pakeisti savo judėjimo kursą lyginant su Bušu. Taigi ES tenka didesnė atsakomybė. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad pakeitimus galite teikti iki rugsėjo 7 dienos. E, vidurdienio 12 valandos. Dar kartą dėkojam pranešėjai ir perikime prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Antonijo Banzerį, kad e, jis pristatytų pranešimą dėl bendros AFET DEV ir biudžeto komitetų delegacijos artimuosiuose rytuose. Ši misija įvyko e, gegužės 24-28 dienomis. Ačiū pirmininkė. Šis darbo tvarkės punktas yra susijęs su vizitu e, gazos ruožė Jeruzalėje. E, šis, ši misija buvo organizuota bendrai trijų komitetų - AFET, DEVE ir biudžeto komitetų. Ir šis vizitas iš tiesų buvo labai svarbus nes mes galėjome susitikti tiek su Palestinos, tiek su Izraelio valdžios institucijų atstovais. Šio vizito metu mes galėjome geriau suvokti situaciją, kuri yra susidariusi tame regione. Kaip ir visi žinome, šios misijos tikslai buvo trys. Tai yra pažiūrėti, kokia yra humanitarnės pagalbos situacija, kaip yra panaudojamos e, finansinės lėšos, kurias skiria Europos Sąjunga. Ir taip pat pažiūrėti, kaip vyksta politinės taikos procesas. Buvo organizuoti svarbus susitikimai tiek Jeruzalėje, tiek e, kitose miestuose. Ir vėliau buvo apsilankyta gazos ruožė. Kaip jūs žinote, tai buvo dar, e, vizitas buvo per Egiptą, o ne per Izraelį. Kaip jau minėjau, buvo organizuoti labai svarbus sustikimai, kurie leido mus pasiekti mūsų sustikimo tikslų. Mes supratome, kad ES skiriamos lėšos yra panaudojamos, tačiau problemų kyla dėl jų panaudojimų gazos ruožę. Dėl tos priežasties, kad yra problemų tiek dėl humanitarnės e, pagalbos paskirstimo. Mes e, matų, pamatėme, kokios yra politikos yra taikomos dėl tartutinės paramos skir, skirstimo. O dėl taikos proceso, politinio e, taikos proceso mes e, pastebėjome visas e, problemas, kurios yra susijusios ir su dėrybų statusu, ir tas problemas, kurios yra susijusios su santykiais tarp Palestinos ir Izraelio valdžios institucijomis. Tikimės, kad iš tiesų bus pajudėta iš mirties taško Ir visai neseniai Baltuosiuose rūmuose buvo organizuotas susitikimas tarp Netanjaho ir Obamos, tikimės, kad duos rezultatų. Vėliau e, buvo organizuoti susitikimai Knesete. Ir ten buvo aptarta labai svarbi tema, kuri vis dar lieka aktuali Izraelio valdžios institucijoms, tai yra saugumo klausimas. Aš manau, kad tai yra tema, kuri ES yra aktuali. Galiu pasakyti, kad iš tiesų nėra pakankamai aišku, kaip tas saugos klausimas susijęs su tolesnėmis dėrybomis. Ypač klausimas yra susijęs su įtampa sprendžiant tam tikrus e, jautrus klausimus, pavyzdžiui, dėl žydų e, gyven, gyvenviečių e, statybos, gazos ruožo blokados. Taip pat Knesetas šiuo metu analizuoja vieną teisės aktą susijusiu su nevyriausybinio organizacijų veikla. Mes bandėme pateikti paaiškinimus dėl ko mūsų manimo svarbu skatinti taikos procesą, nes tai mūsų manimo užtikrintų ir saugumo, saugumą Izraelyje. Šio sustikimo metu mes supratome, kad netgi tų sustikimo metu mūsų pasakytos mintis būtų e, svarbesnės, jeigu jos būtų suprastos kaip ES idėja, nes ES nėra labai aktyviai įsitraukusi tą e, taikos procesą. Dėl tos e, priežasties e, labai svarbu akcentuoti ES vaidmenį tiek finansinį, tiek politinį. Ir dėl tos priežasties ES neturėtų bijoti numatyti tam tikras sąlygas, regiono šalims, tiek dėl e, vaidmens, kurį vaidina ketvertas, ypač dėl tam tikrų klausimų susijusių su blokados panaikinimu, e, žydų gyvenviečių kūrimu Jeruzalės rytuose, taip pat e, vaidmenį, kurį vaidina visas regionas kad visos šalis prisidėtų prie taikos proceso. Taip pat mes turėtumėm kaip ES peržiūrėti savo poziciją ketvirtę ir skatinti, kad būtų pereita nuo netiesioginių prie tiesioginių dėrybų. Šio susitikimo metu paaiškėjo, kad iš tiesų ES turi vaidinti daug svarbesnį vaidmenį. Ir mes turėtumėm bandyti veikti nuosekliai. E, mūsų veiksmai turi derinti su mūsų e, žodžiais. Pavyzdžiui, tai yra mano paties, mūsų asmeninė nuomonė, tačiau mes negalime e, kalbėti apie tai, kad e, turi egzistuoti e, demokratija, pavyzdžiui, Palestinoje, o vėliau imtis kažkokių kitokių veiksmų. Pavyzdžiui, prisiminkime, kai buvo organizuoti rinkimai, kurie nebuvo visiškai sąžiningi, o ES vis dėlto dėl šių įvykių nutilėjo. Tad e, negalime vieną kalbėti, o imtis visiškai kitokių veiksmų. Laikausi nuomonės, kad bet kuriuo atveju vizitas buvo labai svarbus. Ir darbo tvarkėje buvo kalbama apie ES vaidmenį. Ir iš tiesų būtų labai naudinga, jeigu šis sustikimas, šis vizitas nebūtų pamirštas. Tiesiog būtų geriau, kad būtų sustiprinti sąryšis tarp trijų komitetų, kurie dalyvavo šiame, šiame vizite. Ir jeigu galima, norėčiau, kad būtų sustiprintas darbo grupės vaidmuo E, darbo grupės artimų rytų klausimais, kuri buvo įsteigta Europos parlamente, nes manau, kad tai galėtų būti efektyvi priemonė tam tikriems e, e, parlamento, Europos parlamento tikslams pasiekti. Ačiū. Now, um, um, Mr. Petering, please. Ponas Peteringas. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi dalyvau šioje misijoje, kaip ką tai girdėjome. Yra darbo grupė artimų rytų klausimų ir aš norėčiau padėkoti kolegai už tai, kad vadovavo mūsų delegacijai. Na, vykdant tokią misiją į artimuosius rytus, į tą misiją vyko keletas kolegų, keletas iš mūsų, visuomet pirmiausia turime pagalvoti, kokie yra tikslai. Mes norime dviejų valstybių sprendimo Izraelio, Palestinos, vieno šalia kitos su saugiomis sienomis. Aišku, turime suprasti, kad um, yra manančių, kad tai skamba šiek tiek idealistiškai, tačiau tai yra problemos esmė. Izraelio vertė tokia pati kaip Palestinos ir priešingai Palestinos vertė tokia pati kaip Izraelio. Taigi turime vienodai elgtis su visais. Ir jeigu norime įgyvendinti dviejų valstybių sprendimą, turime suvokti, kad iš abiejų pusių yra prieštaraujančių tai minčiai. Vakar susitikau su palestiniečiu, kurio namai buvo sunaikinti Izraeli, Izraelio. Ir matome, kad yra gyvenviečių statomų vakarų krante. Ir tie, kurie tai daro, nenori dviejų valstybių sprendimo. Hamasas taip pat elgesi paleisdamas raketas į Izraelį. Irgi nenori to dviejų valstybių sprendimo. Taigi yra tokių, kurie nori pakengti taikos procesui ir kurie tikrai nenori, kad abi valstybės egzistuotų sambuvyje. Yra kritikuojančių Izraelio vyriausybę, yra teigiančių, kad Palestinos vyriausybė yra pri, nusteikusi prieš Izraelį. Na, o aš irgi nepriklausau tiems, kurie pasisako prieš Palestiną. Aš noriu objektivumo. Ir noriu, kad kai aš kritikuoju arba Hamasą, arba tam tikrus Izraelios politikos aspektus, kad e, tai būtų įsiklausyta. Tai, kas vyko per pastarąsią savaitęs, parodė, kad e, pasaulis suvokia šią problemą. Na ir to rezultatas buvo produktų importo šioks toks išlaisvinimas, bet e, buvo kolegų nuvykusių į Egiptą. Ir jiems teko iš Tel Avivo skristi į e, Kairą, Veronika de Kaiser buvo toj delegacijoje Ir iš Televyvo jiems teko skristi į Kairą ir iš Kairo reikėjo važiuoti autobusu į Rafą, kad patektų į gazos ruožą. Fajadas, ministras pirmininkas, kalbėjo vakar apie tai, kas bus, jeigu vaikai negalės ir toliau lankyti mokyklos, jeigu nebus atstatyti sunaikinti pastatai ir jeigu valstybė taps kalėjimu na, padėti Hamasui tikrai nėra mūsų tikslas. Mūsų tikslas, mūsų ES prievolė dirbti kartu su JAV kvarteto rėmuose ir visomis išgalėmis pasistengti, kad e, gyvenviečių statymo politika būtų nutraukta. Ir jeigu gazos ruožo blokada bus panaikinta, tuomet turime pasirūpinti, kad ginklai nepatektų į gazą. Ginklai, kurie gali būti panaudoti bombarduojant Izraelį. Taigi mes kritikuojame tuos, kurie dar labiau apsunkina problemą iš abiejų pusių. Dar vienas komentaras. Uh, Jeigu prezidentas Obama ir toliau laikysis įsipareigojimo siekti taikos artimuosiuose rytuose, mes turime visaip jį paremti. Aš esu įsitikinęs, kad be saugumo pajėgų, kurias nusiūsų tartutinė bendruomenė, ar tai būtų Junktinės tautos ar Europos Sąjunga, kol kas tai yra nenuspręsta, be saugumo pajėgų artimuosiuose rytuose, kur, kuriuose, kuriuose mes irgi turime dalyvauti, aš abejoju, ar tai ką artimuose rytuose bus įmanoma. Dėl to aš manau, kad turime pasirenkti tiems darbams. Ir aš manau, kad artimuosiuose rytuose kyla ne vien tik tai taikos tarp Izraelio ir Palestinos problema. Nors tai yra, aišku, labai svarbu. Bet jeigu nepasieksime taikos, tai pakenks mūsų santykiams su visais artimaisiais rytais ir islamo pasaulio apskritai ir viduržėmio jūros regionu. Negalime pamiršti viduržėmio jūros regiono. Jeigu nepasieksime taikos tarp Palestinos ir Izraelio, tas regionas nusigręš prieš mus. Taigi, kalbant apie tas dvi valstybės, reikia mąstyti plačiau, ne tik apie jas, bet ir apie visą regioną. Ir Europos parlamentas, mūsų komitetas, darbo grupė artimų rytų klausimų turi skirti daug dėmesio artimiesiems rytams ir šiam aspektui mes jau pasakėme, kas mūsų manimų yra teisinga, Jeigu Palestinos, Hamasas, Izraelio vyriausybė kažką neteisingai padarys, mes turime jiems apie, apie tai pasakyti. Ir negalima kritikuoti vienašališkai nei vienos, nei kitos pusės ir negalima mūsų kritikuoti, kad mes palaikome vieną ar kitą pusę. Mes norime būti neutralūs ir norime paremti tai, kas mūsų manimų būtų įmanoma po 49 metų laikant iš mano plano mes supratome, kas buvo įmanoma padaryti Europoje po antrojo pasaulinio karo. Tai matyt, tą patį galėtumėm padaryti kitose pasaulio vietose. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tiesiog galiu pritarti tam, ką, ką pasakė kolegos, pirmininkas Pioteringas ir kiti kolegos. Ponas Pioteringas teigia, kad Palestinos ir Izraelio vertė yra ta pati. Na, o vertinant saugumą Izraelyje ir Palestinoje ir sulyginti situacijas, e, čia mūsų pozicija, kuri yra akcentuojama, yra štai kokia. Na, negalime įsivaizduoti, kad na, žmonės gali gyventi esam tokioms sąlygoms, ne, kai jie negali judėti, negali kirsti sienos. Na, Izraelija saugumo situacija yra geresnė, aišku, ne visuomet, bet negalima lyginti jo su Palestino saugumo situacija. Ir aš pritariu tam, ką sakė ponas Pioteringas, jeigu norime įgyvendinti tam tikrą viziją, turime numatyti teisės ir vienai ir kitai pusė, ir vienai ir kitai šaliai. Ir tai, aišku, padaryti tikrai nebus lengva. Aš dalyvavau delegacijoje, kuri delegacijos vizite į gazos ruožą. Pone Kilnilsin irgi dalyvavo. Na ir trumpai pristatant kontekstą gazos ruožo situaciją. Čia kyla finansavimo problemų. Ir po flotilos, flotilės operacijos. Iš tiesų situacija yra sudėtinga, yra nelegali priekyba, kontrabanda, Ir problema įgavo tokį didžiulį mastą, kad matome sunkvežimius, kurie veža prekes į parduotuves. Ir Hamaso vadovai, lyderiai pasinaudoja tą įrangą, kad atstatytų namus. Daug žmonių gyvena tiesiog iš to, tos labdaros, iš tų davinių, kurios gauna kasdien. Taigi tokia yra realybė vietoje gazos ruožė ir, aišku, tai neduoda jokių rezultatų. Ir gyventojų tarpe tie, kurie yra arčiau Hamasų, jie gali statytis namus ir eiti mečetės ir kur kas geriau gyventi, bet kiti dėja tokių galimybių neturi. Na, jeigu nori kažką gauti, faktiškai tau yra pasirinkimas, tu turi ieškoti tai juodoje rinkoje. Ir tokia yra situacija gazoje. Labai labai sudėtinga. Junktinės tautos PPO teigia, kad tiesiog labai sunku netgi pasiekti tą pragyvenimo minimumą Na ir kalbant apie humanitarinę situaciją Gazoje, reikia ten nuvykti, kad pamatytumėme, kokia yra situacija. Teikti, kad humanitarinės katastrofos ten nėra, yra neteisinga. Taip gali teikti tie, kurie ten nebuvo. Na ir reikia, aišku, blokadą panaikinti, kad prekes pradėtų judėti. Uh, kad atsigautų gazos ekonomika ir vakarų kranto ekonomika, kol blokada bus nepanaikinta, pagalbos būtinai reikės. Na, ir išskyrus kelis privilegijuotus, privilegijuotas Hamaso grupės, kuriems ta pagalba nėra reikalinga, visi kiti gyvens labai sudėtingomis sąlygomis. Vakar vakare Fajadas pasakė, kad kol nebus panaikinta blokada, pagalbos reikės. Tai, ką siūlo Izraelis, yra lašas jūroje. Aišku, tai yra sveikintina, bet nemanome, kad tai iš esmės pakeis padėtį gazoje. Izraelis siūlo tam tikrų išteklių prekių įvežimui. E, atkūrimo darbams, tačiau tai sudarytų tik tai 5 procentus to, ko reikia, kad būtų atkurta infrastruktūra, pastatai ir panašiai. Aštuoniasdešimt procentų gazos gyventojų yra labai jauni žmonės ir yra jaunimas ir jie faktiškai, jeigu mes nepastatysime mokyklų, uh, tas jaunimas pereis į Hamaso mokyklas. Negalime, aišku, ignoruoti palestiniečių poreikių. Situacija yra apgailėtina. Ir mums ir jiems. Palestinos verslininkai nenori gyventi iš tų davinių, jie nori mokymų, jie nori uh, užsimti verslu, yra šiltnamiai, yra vandens ištekliai gazoje, būtų įmanoma drėkinti augalus, užsimti daržininkystę ir eksportuoti tas daržovės ir vaisius. Bet dabar tie šiltnamiai yra tušti, niekas nėra auginama ir tokia yra situacija. Ir norėčiau paklausti pono Weberio, kuris yra salės gale. Pasakykite, man, prašau. Aš e, mačiau, kad 20 milijonų eurų yra numatyta. Ar to pakaks, jūsų manimu? Džonas Gingas pasakė labai tokią bauginančią kalbą, bet panašu, kad tie, tie pinigai tik tai į Fajado rankas pateks. Na, aš įsivaizduoju, kad jūs sugebėsite man atsakyti į tą klausimą. Gal ne dabar, nes turbūt truputį per anksti. Yeah, he will, he will. Pirmininkas, jis turės vėliau pasisakyti. We... Norėčiau priminti, kad dar išplėstinio biuro posėdis mūsų laukia. Todėl paprašyčiau sutikti, kad mm, už, užbaigtume pasisakymus. Dar šeši yra užsirašę kalbėti, po jų jau daugiau niekas nebeužsirašykit, laiko nebeužteks. Dabar žodis ponė Nilsen ir paprašyčiau, kad visi kalbėtumėt koncentruočiau. Ačiū ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti ponui Pioteringui, kuris parengė labai puikų e, pranešimą. Jis visiškai atitinka tai, ką mes matėme, ką jautėme, ko tikėjomės. Uh, toje vietoje. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad sutinku su tuo, ką sakė Veronik de Kaiser. Aš su ją lankiausi kartu gazoje ir neverta kartoti to, ką ji pasakė. Pridurčiau tik keletą elementų. Kai kalbame apie valstybės orumą ir vertę, e, ponas Pioteringas labai teisingai tai paminėjo tarp e, palestiniečių ir e, izraeliečių. Aš manau, kad mums kaip europiečiams tenka atsakomybė dėl produktų priekybos tame regione, nes palestiniečių orumas yra siejamas su jų sodais, su jų e, vaisių ir daržovių auginimu. Ir mes negalime toleruoti, kad Europoje yra vartojami produktai, kurie auginami negerbent žmogaus teisų, negerbent darbuotojų, e, kurie yra paimami iš kolonijos, galėtume pasakyti. Aš norėčiau, kad mes sugrįžtume prie to klausimo. Jūs, kai žinau, pradinėje kalboje minėjote tai. Labai būtina, kad ES kalbėtų apie e, produktų importavimą iš kolonijos Nes jeigu mes to nepadarysime, tai piliečiai ir asociacijos mumis nepasitikės ir susidursime su problemomis, e, kokias matėme, kai buvo laivas užgrobtas gazoje. Ir mes e, atli, padarysime tokį darbą, ko mes politikai nenorime. Čia mes turim tą, to ne, tokių klaidų nekartoti. Antras dalykas yra susijęs vėlgi su palestiniečių ir e, izraeliečių orumu. Mes reikalaujame Kinabdu Šeido uh, išlaisvinimo bet lygiai taip pat mes reikalaujame visų kalinių, e, palestiniečių kalinių išlaisvinimo. Vakar Sadamas Faetas apie tai kalbėjo. Jie turi būti paleisti iš tam tikrų kalėjimų prieš priimant susitarimus. Daug jaunų vaikų yra uždaryta į kalėjimus Izraelyje. Su tuo negalime taikstytis. Lygiai taip pat turime kalbėti apie nevienodą traktavimą tarp Europos e, ir Izraelio piliečių E, Šaido traktavimą. Salad Muri, kaip žinia, yra prancūzijos pilietis ir jis jau yra keletą metų kalėjime. E, prasidėjo bylos nagrinėjimas, dėl kurio visi prieštaravo, su kurio niekas nesusitaikė ir niekas negali sutikti su jo įkalinimu. Baigdama noriu pakalbėti apie blokuo, blo, blokados pasiekmes. Aš galiu pasakyti, kad blokada. E, yra naudinga e, Hamasui, bet ji kenkia vaikams, jis kenkia moterims. E, tokios priespaudos blokados atveju moterys tampa e, aukomis, menininkai, intelektualai tampa tokios blokados aukomis. Mes turime galimybę susitikti su menininkais ir matėme, kad jie yra nepaprastai prispausti gazoje ta blokada yra nukreipta prieš tokius žmonės, o ne prieš tuos, kurie uh, E, kuriems ji turėjo būti iš pradžių skirta. Todėl labai būtina, kad Europa reaguotų kuo greičiau, kad ta blokada būtų nutraukta. Ir baigdama noriu apgailestauti, kad mūsų pirmininkas nedalyvauja, kai reikia priimti sprendimus. Ir kai e, siekiame susitarimų su mūsų delegacijose, aš manau, kad e, demokratija taip turi būti labai gaila, kad mes turime tiek ilgai laukti to pranešimo, mes negalime išsakyti savo komentarų ir savo minčių. Mes turime pasakyti visų pirma griežtai izraeliečiams ir pasiniečiams, kad reikia siekti taikos. Ponas Vaigel. Eh. Labai ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Pantieriui už puikų temos pristatymą. Ir už delegacijos vizito aišku pristatymą. Mes įvairiuose susitikimuose kalbame apie e, tai, ką matėme, pristatome savo išvadas ir aš nenoriu kartoti tai, kas, to, kas jau buvo pasakyta. Tačiau vienas dalykas gana aiškiai pa, aiškėjo. Parlamentui dirbti yra nepaprastai sudėtinga, ypač kai reikia kalbėtis su tos valstybės žmonėmis. Tai išlieka viena svarbiausių tarptautinės politikos problemų. Aš tikrai apgailestauju, kad kad diskusijose neturėjome dalyvių iš kitos pusės. Dėl to e, delegacija buvo nepalankiai vertinta. Izraelio spauda netgi rašė, kad mūsų delegacija atvyko Izraelį ir vykdė prieš Izraelį nukreiptą propagandą. Aš manau, kad e, kolegos, kurie yra kaltinami tokių dalykų, turė, dalykais turėtų atsitraukti. Pastaraisiais mėnesiais mes e, nekartą kalbėjome su ministru pirmininku Fajadu ir e, jis pakartojo, kad kiekvienas pareiškimas apie artimuosius rytus e, prieš paskelbent turi porą trejata kartų būti patikrinamas. Man susidarė įspūdis, kad toks dviejų valstybių sprendimas, kokį e, numato Pioteringas, būtų turbūt svarbiausias tikslas, kurį mes visi turėtume paremti. E, žinant kas dabar vyksta vakarų krante, e, yra sunku net patikėti. Matome tokią trijų šalių sistemą. Bet pažvelkime į pavyzdžių tai, kas darosi su infrastruktūra. Palestiniečių žmonės neturi tokių pat teisių e, toje valstybėje, kurioje gyvena, e, kokias turi kiti žmonės vis dar išlieka problemos, kurios e, nesusilaukia reikiamo dėmesio ir nėra sprendžiamos taip, kaip jos turėtų būti sprendžiamos. Todėl e, būtina pradėti kalbėti apie dviejų teisės aktų parengimą, kurie leistų, ku, ku, kurie yra priimti ir jie trukdo pilietinėms organizacijoms dirbti. Apie tai turėtume daugiau kalbėti. Pone Neits. Uh, Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už šį pranešimą, kuriame prašoma mūsų parlamento delegacijos vizitas. Aš dėl e, privačių asmenių priežasčių negalėjau dalyvauti, bet mes žinome, kad prieš šį vizitą įvyko incidentas. Ir mes ilgą laiką apie jį kalbėjome E, mūsų neįliniuose posėdžiuose ir išplėstinėme biure, mūsų komitete. Ir mūsų komitetas paremė mano iniciatyvą, kartu su kitomis frakcijomis mes apie tai kalbėjome Strasbūro sesijoje. Norėčiau priminti kolegoms deklaraciją, kuri buvo pateikta mūsų komitetui e, Izraelio nuolatinio atstovo Ir ta, tai buvo padaryta tada, kai mes diskutavome apie e, jūrų kon, išpalius pries jūrų konvojų e, plaukiantį į e, gazą ir po to sekusią blokadą. Tada nuolatinis ES atstovas Izraelija sakė, kad iš esmės Izraelis mano, kad Europos parlamento ir kitų pareigūnų E, vizitai į Gazą nėra pageidautini, nes e, tokie vizitai įteisina situaciją susidariusią Gazoje. Taigi, Izraelio vyriausybės akise, aš įsivaizduoju, kad nuolatinis atstovas atstovauja poziciją, kuri yra užsienio reikalų ministro pozicija. Taigi jisai pats čia mums pasakė, turiu galvoje, Izraelio atstovas Europos Sąjungoje. E, jis sakė, kad e, toks vizitas yra ne tik nepalankių metų, bet jis yra tiesiog nepageidautinas ir tam yra trukdoma maksimaliai, nes tokie vizitai tik patvirtina gazoje susidariusios padėties legitimumą. Aš manau, kad nedidelis nuomonės pasikeitimas, kurį ką tik e, pristatė Veronik Dikazer ir jį pristatė e, Izraelio vyriausybės vadovui, e, Tai taip pat parodo, kad mes patys šiek tiek keičiamės, bet aš manau, kad apie tai privalome nuolat galvoti. Mes Izraelio užsienio reikalų ministerijai negalime um, leisti susikurti tam tikrų neteisingų iliuzijų. Izraelio atstovas mums, komitetui, išsakė pareiškimą, kurį buvo labai sunku priimti mums. Ir ateityje atrodo, kad formaliai reikėtų pakeisti tokią poziciją. Ponas Mauro. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė informaciją apie vizitą gazos ruožę. Iš tiesų buvo apdariai, apdariai padaryta, e, kad buvo pristatyta taip pat ir pagrindinis mūsų šios misijos tikslas tai yra, kad būtų įgyvenintas tas dviejų valstybių projektas. Tačiau taip pat reikia žiūrėti į situaciją realiai. Taigi turime iškelti klausimą. Tie, kurie palaiko dviejų valstybių projektą, ar jų skaičius išaugo ar sumažėjo? Ar sumažėjo ypač Palestinoje ir Izraelyje? Iš pirmo žvilgsnio prendžiant, e, tie, kurie remia tą dviejų valstybių projektą, jų skaičius sumažėjo Izraelyje, Palestinoje, tiek pačioje Palestinos vyriausybėje, tiek atsižvelgianti tai, ką pareiškė Hamas vadovas. Tad noriu užduoti klausimą, kokia mums yra tenkanti atsakomybė. Poteringas pareiškė apie, kalbėjo apie paramą, e, kuri turėtų būti pareikšta E, esamų dėrybų metu. Norėčiau taip pat kalbėti apie re, realybę. Tie, kur, su kuriais aš bendravau, konkrečiai norėčiau įvardinti didelį žmonių skaičių iš karinių pajėgų, tie, jie teigia, kad Kalbant apie Amerikos administraciją, ne visada jos ketinimai atsispindi valstybės sekretorės Clinton veiksmuose. Tad aš galiu pasakyti, kad netgi konkretaus asmens e, požiūris yra labai aktualus ir į tai reikėtų atsižvelgti. Tad e, pabaigai norėčiau pasakyti, kad noriu pritarti pono Panserį mintims, kad mums tenka pareiga per tas priemonės, kurios buvo įgyvendintos, pavyzdžiui, e, per darbo grupę skirtą artimiesiams rytams, renkti pranešimus, kurie atspindėtų reibę. Nes tik tada Visa tai duos rezultatų siekiant įgyvendinti tą dviejų valstybių projektą. Vakar Irako atstovas pareiškė, kad e, situacija jų šalyje priklauso nuo kitų valstybių e, veiksmų. Na, tą patį galima pasakyti ne tik tai apie Iraką, tačiau apie Izraelį ir Palestiną. Tad iš tiesų reikia sužinoti visus šio proceso veikėjus. Nes visa tai ir duos galutinį rezultatą. Tai nulems galutinį rezultatą. Dėl tos priežasties nereikėtų švaistyti daug laiko ir imtis veiksmų. Ponas Angurakis. Ačiū pirmininkė norėčiau išsakyti porą pastabų. Visų pirma, laikausi nuomonės, kad iš tiesų reikia sustiprinti tą solidarumą, kuris buvo parodytas Palestino žmonėms. Nes būtent palestiniečiai kenčia nuo sustarusios situacijos, o jeigu mes norime pasiekti dviejų valstybių sprendimą, reikia paremti silpniausiusius. Reikia priminti, kad palestiniečiai kenčia būtent dėl blokados Izraelio e, veiksmai negalėtų būti pateisinami. Tad e, negalime pateisinti Izraelio išpolio prieš humanitarnę flotilę, kuri norėjo e, pasiekti uostą. Vis dėlto Izraelio vyriausybė vėliau pareiškė, kad e, iš tiesų egzistuoja dabar jau tarptautinis komitetas, kuris analizuoja e, susidariusią situaciją. Ir man atrodo, kad ES taip pat e, E, stengiasi prisidėti prie problemos sprendimo. Pavyzdžiui, ES e, vyr įgaliotinės pareiškimas buvo labai silpnas, nes nebuvo nieko pasakyta, kaip visą tai takos Izraelio ir ES santykius. Pavyzdžiui, mes galime pasakyti, kad bus nutrauktas e, karinis bendradarbiavimas su Izraeliu, su šia agresyvė šalimi. Dabar kalbant apie ES politiką Izraelio atžvilgių, iš tiesų reikia imtis veiksmų, jeigu mes norime pakeisti situaciją. Man atrodo, Europos parlamentas turi dar labiau paremti, paremti tas jėgas, e, kaip Hadaš, komunistinę partiją, taip pat ir kitus judėjimus, kurie kovoja už tai, kad būtų įgyvendintas dviejų valstybių projektas. Tai yra jėgos, kurios kovoja už taiką, kurios e, prieštarauja toms e, represinėms Izraelio vyriausybės priemonėms. Ačiū. Ponas Weber. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu ponios Dekaiser klausimą. Ar 20 milijonų, kurie yra numatyti, jeigu parlamentas patvirtins dėl 40 milijonų asignavimo, biudžeto komitete. Na, pusė milijono, 20 milijonų yra skiriama tam, kad būtų sustiprintas biudžetas. Ar tų 20 milijonų pakanka? Viskas priklauso nuo, nuo požiūrio. Deficitas 2010 metais ir numatymas biudžeto ir 100 milijonų dolerių biudžeto sumažinimas 75 milijonai eurų lieka po to sumažinimo, karpimo. Na ir atsižvelgiant į, šį, į šią situaciją, 80 procentų skiriama darbuotojų atlyginimams išmokėti. Taigi 20 milijonų tokiu būdu leistų sumažinti 75 milijonų deficitą. Taigi trūksta 50 milijonų eurų tam, kad būtų galima užbaigti šiuos biudžetinius metus, finansinius metus, su biudžetu, kuri, kuris jau buvo su, sumažinta 100 milijonų dolerių, lyginant su poreikiais, bet to nepakanka. Na ir tai yra tokie skubus poreikiai ir e, komisijai buvo atsiųstas laiškas ir su prašymu skirti 20 milijonų dolį, e, eurų. Ir tikiuosi, kad e, parlamentas ir biudžeto komitetas spalio arba lapkričio mėnesį patikrins, ar poreikiai dar turi būti iš naujo įvertinti ir ar tie poreikiai, kuriuos kuriuos ar, ar, ar savo laiškė surašė ministras Pininkas Vajadas, ar 40 milijonų eurų, jeigu jūs patvirtintite tą sumą, bus skiriama Palestino, Palestinai. Situacija Gazoje jau viskas buvo pasakyta. Milijonas žmonių yra gyvena kaip kalėjime, negali išvykti nei sausumą, nei oru, nei kitais būdais iš tos teritorijos, iš, iš gazos ruožo. Jau tai vyksta tikrai gan ilgai, pakankamai ilgai tokia situacija vyrauja. Na, ar tai yra demokratiška, čia jums spręsti. iš tiesų, kažin ar būtų galima situaciją pavadinti demokratišką, kai žmonės visiškai neturi teisų, bet tai yra mano asmeninė nuomonė. Na ir aš manau, kad nėra primtina tai, kad vaikai net negali gauti žaislų, nes žaislai yra draudžiama, žaislus draudžiama įvežti. Taip pat yra žmonių, kurie neturi ką valgyti, negali atstatyti savo namų, negali eiti į mokyklą. Dabar yra trys pamainos dirbančios mokykloje. Trimis pamainomis mokosi vaikai, tam, kad visi vaikai bent jau dalį dienos galėtų praleisti palestinietiškose mokyklose. Ar tai yra priimtina toje vietoje, kur į kurią galima patekti, nuskristi lėktuvu per keturias valandas iš Europos? šalia tos valstybės, kur universitetai yra aukščiausio lygio ir viskas daroma E, piliečių labui. Baronienė Ašton labai drąsiai pareiškė, kad tokia situacija yra neprimtina, ji teigia tai jums ir tarybai. Svarbu pagelbėti gazai ir tam reikalingi pinigai. Ministras pirmininkas Fajadas smarkiai pagerino padėtį vakarų krante, ekonominė prasme projektai, kurie yra įgyvendinami su mūsų parama, tartutinės bendruomenės parama, leido užtikrinti ekonominį augimą vakarų krante, taigi jis padarė tai, ką jisai teigė darysęs, jis sumažino Palestinos biudžeto deficitą ir sugebėjo pagerinti ekonominę padėtį vakarų krante. Tuo pat metu jaučiamas vis didesnis atotrukis, nes situacija gazoje yra labai sudėtinga. Pusantro milijono žmonių gyvena gazoje, 2,5 milijono vakarų krante, taigi mes matyt prašysime jūsų dar papildomų lėšų. Ponas Atkins, dėl to, kad labai trumpai visada vakar pasisakė, dar gavo žodį. Aš visada trumpai kalbu, ponė pirminkė, du trumpi klausimai. Uh, jeigu Izraelis ir toliau statys gyvenvietės vakarų krante ir užšaldys, atskirs palestiniečius nuo senojo Jeruzalės miesto, ar veiksmingai ta dviejų tautų, dviejų valstybių, tas sprendimas jau yra miręs. Ir jeigu tai yra tiesa, ką tuo klausimu daro ES? Ačiū. Ponas Panzerė, prašau. Apibendrinimui. Nulla, ma Devo solo fare una. Na, nedarysiu jokių išvadų, tačiau norėčiau pasakyti vieną pastabą ir vieną hipotezę, apie kurią galėtų pagalvoti pirmininkas. Galbūt su Europos parlamento pirmininku reikėtų pagalvoti apie tai, kad reikėtų suteikti didesnį svorį e, tai darbo grupiai skirtai artimus, artimųjų rytų klausimams spręsti būtent, kad Europos parlamento e, lygmenių galėtų būti tęsiamas tas politinis diplomatinis darbas skirtas artimųjų rytų klausimų spręsti. Ačiū. Been, uh, Taigi jūsų pasiūlymą atsižvelgsime. Na ir kaip suprantu, mes uh, šiame komitete remiame prašymą panaudoti rezervo lėšas Komisaras Levandovskis pirmininkui Buzekui laiškė apie tai rašė ir kalbėjome šiandien apie priežastis ir būtinybę tas, tas lėšas panaudoti, taigi aš pritariu tokiam siūlymui. Taigi baigėme šį darbo tvarkės punktą, na, o dabar išplėsnis biuro posėdis.